So, ladies and gentlemen, it's eight. Ponios ir ponai, jau 8 minutės po 10 noriu pradėti komiteto posėdį. Pirmiausia, atsiprašau, kad vakar nebuvau posėdėje, bet turėjau kalbėti vieną iš Žemtinės Saksonijos kabineto narių laidotuvėse. Tačiau uh, Ponas Visnisonas, kiek žinau, puikiai pirmininkavo vakar. 16 klausimas. Noriu pasveikinti Zigfridą Muresan. Sveiki. Jis yra biudžeto komiteto pranešėjas dėl 18 metų biudžeto, dėl Europos Sąjungos išlaidų kitais metais. Kasmet mūsų komitetas tvirtina nuomonę ir e, balsuos dėl biudžeto pakeitimų rūpiučio mėnesį kalbėsime apie išorės veiksmų išlaidas pagal ketvirtą antraštinę dalį. Ir dabar žodį Zikvirdui Muresanui, po to AFET pranešiai rengiančiam nuomonę Zikrid priedą. Prašom Zikridai. Ačiū pirmininkė, ačiū už tai, kad sustinkate su manimi šiandien. Aš pirmiausia noriu pristatyti Jums svarbiausius politinius prioritetus ES biudžeto prasme, kurį patvirtinome didelę daugumą kovo mėnesį per plenarinę sesiją. Na, o svarbiausia, aš noriu išklausyti jūsų, ką, kas jūsų nuomonė yra prioritetai ar specifinės programos kuriams reikia užtikrinti tinkamą finansavimą sąjungos biudžete kitais metais. Ir aš norėčiau, kad mano dalyvavimas šiame posėdėje būtų mūsų bendradarbiavimo pradžia. Šiemet, kaip jau sakiau, mano pranešimas dėl biudžeto gairių jau patvirtintas. Ten išdėstyti pagrindiniai politiniai prioritetai. Dabar laukiame, kol komisija parengs biudžeto projektą iki gegužės pabaigos ir per vėlesnės darybas su taryba ir komisija, laukiant tų, tų darybų, reikia, man, man svarbu sužinoti, kokia yra jūsų nuomonė dėl komisijos biudžeto projekto. Ir, aišku, svarbi yra jūsų informacija, kuri padės atnaujinti mūsų e, nuomonės. Na, nu, o dabar svarbiausi politiniai prioritetai. Aš e, išdėšiau du svarbiausius prioritetus kitų metų biudžetui. Pirmiausia, augimas ir darbo vietos ir antra, piliečių saugumas. Aš manau, kad būtent to iš mūsų tikėsi sąjungos piliečiai, kad ES biudžetas būtų naudojama darbo vietų kūrimui ir saugumui užtikrinti. Kaipgi tai pasieksime? Pirmiausia, reikia remti augimo ir e, darbo vietų kūrimo procesą. Tam mums reikia stiprios ekonomikos, būtų, mums reikia politikos, kurią pasitikėtų privatus sektorius ir e, investuotojai, mums reikia remti infrastruktūros, naujovių kūrimą, mažas ir nes įmonės, ypač jaunus verslininkus ir projektai, kuriuos mes e, siūlome šioje srityje, tai yra Horizontas 2020, Europos tinklų sujungimo priemonė, Kozme Erasmus yra ne tik apsikeitimo priemonė studentams. Kaip žinote, daugiau kaip 60 procentų darbdavių, e, kurie įdarbina naujus žmonės, e, jaunus žmonės e, vertina jų tarptautinę patirtį, todėl Erasmus pagerina galimybės jaunimui gauti geresnį darbą. Todėl Erasmus yra prioritetas kitų metų biudžete taip pat. Toliau antras prioritetas - piliečių saugumas, kas yra labai svarbu jūsų komitetui. Ko mes čia norime pasiekti? Pirmiausia, kaip žinote, ištekliai pagal antrą ir trečią antrašinės dalys yra riboti. Tai klausimas yra, kaip su tais ribotais ištekliais pasiekti daugiau. Pirma, aš visiškai remiu e, komisijos pasiūlytus veiksmus e, gynybos srityje. Praėjusiais metais, kai buvau šešėlinis pranešėjas e, nuo savo frakcijos sąjungos biudžetui 17 metais, aš remiau tos parangimosius veiksmus. Dabar tose gairiuose, kurias aš pateikiau ir kurias buvo patvirtintos plenarinėje sesijoje, formuluotės labai aiškios, kad visų pirma mes remiame iniciatyvas mokslinio tyrimų gynybos rytyje e, propagavimą, nes mums nereikia e, skirti pinigų 28 kartus tiems patiems rezultatams pasiekti, bet galime tai padaryti ES lygmenių. Daugelis iš mūsų šalių yra taip pat partnerės šalis NATO sudėtyje ir mano pranešime aiškiai e, raginama skirti atskirą biudžeto eilutę kitoje daugmetėje programoje mokslinių tyrimų e, finansavimų gynybos rytyje, bet e, tai aišku bus tik tai pradžia. Na ir O pramoniai reikia, aišku, turėti ilgalaikę perspektyvą, kad užtikrinime didesnį saugumą piliečiams, tai pirmiausia, parengimai veiksmai gynyboje. Antra, stiprinti agentūras, kurios turi e, įgaliojimus teisingumo ir vidaus reikalų srityje. Tai yra Frontex ir kitos agentūros, kurios e, susijusios su mūsų sienų apsauga ir E, žmonių kontrabandos, ginklų kontrabandos e, ir taip toliau prevencija. Na ir kad sąjunga būtų saugesnė, mūsų e, artimiausia kaiminystė yra svarbi. Rytų kaiminystėje matome Rusijos federacijos aktyvius veiksmus. Gal, galiu pasakyti, ponia pirminkė, netgi, kad tie veiksmai yra, yra agresyvesni. Taip pat matome iššūkių ir pietų kaiminystėje. Todėl remdami šalis rytų kaiminystėje, kurios eina europiniu keliu, yra pasirašusios eh, asociacijos sustarimus. Tai tai ir yra biudžeto prioritetas. Gruzija, Ukraina ir Moldova. Reikia didesnės finansinės paramos, aišku, remiantis aiškiamis sąlygomis, siekiant sustiprinti jų institucijas, kovoti su korupcija, gerinti E, teisinės valstybės veiksmimą, teismų nepriklausomumą, kovą su pinigų plovimu, prokurorų mokymus ir taip toliau. Rytų kaiminystė, kaip sakiau, šios trys šalės, kurios turi asociacijos sustarimus pasirašiusios su mumis, o pietų kaiminystėje praėjusiu metu gegužės mėnesį lankėmės Jordanijoje ir Libane ir sužinojome, kad galime pasiekti daug daugiau, remiant pabėgėlius pačiame regione, skiriant po eurą, galima padaryti daugiau negu už vieną eurą, negu čia jau jiems atvykus. Todėl reikia padėti žmonėms patenkinti jų poreikius e, regione Jordanė ir Libane pas baigus karui tie pabėgėliai galės grįžti į savo šalis. Todėl ta parama pietų kaiminystės šalims taip pat yra labai svarbi. Kalbant apie patikos fondus, kai juos kūrėme, sakėme, kad jie yra naudingi ir naudingi, bet mes tik tai iš spaudos žinome, kad turime 500 milijonų skirti pirmiausia Turkijos pabėgėlių priemoniai, kas galiausiai pavirto milijardo eurų. Mes tuo pat metu pasiuntėme e, signalą, kad ateityje parlamentas turi būti E, artimiau įtrauktas, kuriant tuos e, patikos fondus. Pokyčiai buvo pozityvius. E, komisija mes nuolat informuoja apie situaciją įgyvendinant šias priemonės. Ir antra, parlamento atstovai kviečiami ir tų patikos fondų valdybos posėdžius. Tačiau valstybių narių įsipareigojimai dar išlieka. Madato fondui, pavyzdžiui, mes skiriame pusantro milijardo eurų iš e, e, sąjungos biudžeto, tačiau valstybės narės e, skiria tik tai 117 milijonų eurų kol kas. Jos turi padaryti visgi tai, ką yra pažadėjusios. Toliau dėl daugiametės finansinės programos peržiūros. Ketvirtoji antraštinė dalis bus tos peržiūros svarbiausia dalis. Kai buvo sprendžiama dėl daugiametės programoms, 14-20 metams. Dar 13 metais mes nenumatėme pabėgėlių krizės, nenumatėme iššūkių e, paštrėjimo susijusių saugumu. Tu, piliečiai tikisi iš mūsų daugiau, todėl mums reikia daugiau išteklių ketvirtoje antrašinėje dalyje. Čia yra pusantro milijardo eurų, 750 milijonų partnerystės procesui, 250 milijonų e, bendrai užsienio ir saugumo politikai, taip pat Europos investicijų bankui ir 250 milijonų eurų makrofinansiniai paramai. Tai yra gerai, tie pinigai reikalingi, kad tai taptų realybę, peržiūra turi būti patvirtinta. Mes esame sutarę su taryba, padarėme darbus, parlamente viską padarėme greitai, Kolegos žinote turbūt, kad taryba turėtų patvirtinti, turėjo patvirtinti bendrųjų reikalų taryboje šią peržiūrą, tačiau remiantis Junktinės karalystės prašymų, tai buvo atidėta iki Junktinės karalystės rinkimų. Reikia aiškiai pasakyti, pirmiausia, tas atidėjimas ne problema, jeigu tik tai keletai mėnesių. Liepos mėno dar nėra per vėlai. Tačiau jeigu peržiūra nebus patvirtinta, kitų metų ES biudžetas susidurs su iššūkiais, nes negalėsime finansuoti tai, ką planuojame finansuoti pagal ketvirtą antrašinę dalį. Taip pat ir numatyta ir kosme didinti finansavimą 100 milijonų, e, mokslinio tyrimų finansavimą 200 milijonais Todėl norėjau pabrėžti, kad labai svarbi ši peržiūra. Junktinė karalystė iš to gautų naudos taip pat, nes mokslinių tyrimų naujovių srityje, kur bus skirta daugiau pinigų, ji būtų viena iš didžiausių paramos gavėjų, nes jos universitetai ir moksliniai institutai yra lyderiai pasaulyje. Taigi tiek iš mano pusės pirmininkė dėl bandomųjų projektų. Jau buvo minėta anksčiau, jūsų komitetas bandomosius projektus yra atsiuntęs mūsų komitetui, biudžeto komitetui. Tai reikia padaryti iki šios dienos vidurdienius. Mes juos visus persiusime komisijai iš ankstiniam vertinimui ir kartu spręsime dėl viso e, parlamento siūlomo finansuoti paketo, o jis bus pagrystas bandomaisiais projektais, kurie gaus A ar B e, vertinimo kategoriją e, iš komisijos pusės. Taigi, ta prasme, ačiū dar kartą už sutikimą su manimi ir lauksiu e, apskaitimo nuomonėmis su jumis ir jūs kolegos prieda parengtos nuomonės. Ačiū. Thank you. Labai ačiū Zigfridai už klausimo pristatymą. Dabar šešėliniam pranešėjai žodis. A, kitaip tariant, pranešėjai mūsų komiteto vardai. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau pasidžiaugti tuo, kad jau tapo tradicija, kai biudžeto komiteto pranešėjas atvyksta į mūsų komitetą. Šiandieną kalbėsiu rumuniškai. Dėkuoju dar kartą. Mes jau svarstėme šios dalykus prieš biudžeto procedūros pradžią, reikia iš anksto apgalvoti biudžeto dalykus susijusius su užsienio politika. Norėčiau pasidžiaugti tuo, kad neseniai patvirtintos bendrosios gairės kitų metų biudžetui. Jose numatyta visai eilė išorė politikos elementų, išorės politikos elementų ir tai turėtų atsispindėti kitų metų biudžete. Ponas Marišan jau paminėjo kai ką iš jų tie prioritetai apima tolesnės biudžeto paramą pabėgėlių krizai spręsti, e, e, Turkijos pabėgėlių centro finansavimą, kitų centrų skirtų pabėgėliams finansavimą. Taip pat e, mes vadiname kit, mm, reiškinį giliomis priežastimis, su jomis siekiama kovoti biudžeto pagalba ir kitomis užsienio politikos priemonėmis. Ir noriu pasakyti, kad labai svarbu, jog biudžetas skirtas išorės politikai turėtų būti pakankamai dėlis, kad mes galėtume finansuoti savo veiksmus ir kad galėtume padaryti realų poveikį. EPP frakcija, taip pat ir kitos frakcijos visuomet pasisakė už tai. Taip pat, mano nuomonė, reikėtų akcentuoti kitus keturis svarbius dalykus. Aš rengiu nuomonę FED komitete dėl biudžeto ir labai atidžiai seksiu pasiūlymus, kuriuos pateiks taryba tose keturiose srityse. Pirmoji - plėtros politika. Parama vakarų Balkanų šalims. Daug regiono šalių yra galimos kandidatės ar kandidatės ir jau susiduria šiandieną su gana rimtais sunkumais. Įtvirtintant demokratiją, matome, kad įtampa auga Makedonijoje, Albanijoje, Kosove, net ir Jotkalnyjoje yra problemų. Bosnija taip pat, aš pranešėjęs dėl Bosnijos taip pat. Ir matome, kad įtampa tose šalyse didėja. Mes turime e, remti gerą valdyseną, demokratinius procesus visose šiuose šalyse. Taip pat turėtume padėti tom šalims kovoti su korupcija. Taip pat, mano nuomonė, reikėtų padėti gerinti viešai administravimą, nepriklausomybę spaudos, žiniasklaidos nepriklausomybę. Tai yra svarbu. Ir tuos visus tikslus galime taip pat panaudoti kalbėdami apie Turkiją. Turkijos klausimą svarstėme vakar, ką taip ir pristatė savo pranešimą po komisijos ataskaitos ir mes turime galvoti, kaip apibriežti politinius santykius su Turkija, tačiau tokie dalykai kaip kova su korupcija ar spaudos laisvė gali sėkmingai būti taikomi tiek Vakarų Balkanų šalims, tiek Turkijai. Antras dalykas. Parama kaiminėms, pietinės ir rytų kaiminystės šalims pirmiausiai. Mūsų kaiminystės politika skirta stabilumui palaikyti. Pietuose, rytuose nuo ES taip pat paskatinti plėtrai šalyse kaiminėse. Kaiminystės politika taip pat e, turi gauti finansinę paramą iš mūsų. Trečias dalykas, reikia pakankamai e, finansavimo išorės politikai ir bendrai e, užsienio ir saugumo politikai. Tai tikrai svarbu, nes šis rytis e, turėtų prisidėti prie taikos kūrimo ir saugumo. Taip pat tikimasi, kad ES vaidmuo svoris didės tarptautinė arenoje šios politikos pagalba. Ir mes matome, kokia svarbi yra šis sritis mūsų partneriams su užsienyje. Pirminkė, toj baigsiu, sako kalbėtojas. Taigi labai svarbu uh, turėti tokį biudžetą, kuris atitiktų mūsų užmojus. Galiausiai norėjau paminėti tai, kad labai uh, svarbi yra demokratijos ir žmogaus teisų priemonė. Mes matome, kad nuolat užsipuldinėjimo žmogaus teisės, demokratijos elementai ir tai vyksta dažnai. Visuotinumas žmogaus teisių ir mūsų prievalė ginti žmogaus teisės bei demokratinius principus visose šalyse išlieka svarbus. Ir norėčiau dar kartą baigdamas padėkoti ponui Marašėm, kad atvyko pas mus ir tikiuosi, kad mes tikrai sėkmingai bendradarbiausime. Dėkuoju. Ačiū. E, šis klausimas suformuluotas kaip keitimasis nuomonėmis. Aš e, matau, kad laiko trūksta, nes atvyko jau svečiai iš Kosovo. Pone, pone Kalnietė, Galer, Gil ir Fleckenstein dar noriu pasakyti. E, užfiksuokime visas pavadės. Kas dar norėtumėte pasakyti? Šeši jau norintys Pusantros minutės dėja skiriu kiekvienam iš jūsų. Ponas Peterlė septintasis kalbėtojas, aštuntasis kalbėtojas, matau. Gerai, kolegos. E, sąrašą jau baigėme, pusantros minutės daugiausiai, nes laukia mūsų svečiai iš Kosovo, taigi negalime pernelyg išsiplėsti. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū Zikfridai. Ačiū už e, šį pasikeitimą nuomenėmis. Aš esu socialistų šešėlinė pranešėja ir džiaugiuosi, kad turime galimybę pakalbėti. Manau, kad biudžetas, e, biudžeto ir užsienio reikalų komiteto bendarbiavimas labai svarbus. E, pernai išorės veiksmais mes sprendėme daug problemų, su kuriamis susidurė Europos Sąjunga ir gilinomės į pagrindės konfliktų priežastis, dėl kurių atsiranda nestabilumas kaiminystėje, taip pat su pabėgėlių e, migrantų srautais siekėme tvarkytis ir siekėme sustiprinti ryšius su strateginiais partneriais, bandydami e, naviguoti labai sudėtingose tarptautiniuose vandenyse. Ir aš tikiuosi, kad e, biudžetas atsižvelgs į šiuos iššūkius problemas ir mes turėsime pakankamai lėšų. Reikia pasinaudoti taip pat ir lankstumo priemonė, skubios pagalbos e, rezervu. Aš suprantu, e, daugiametė finansų programa kol kas nėra suderinta, bet labai svarbu užsitikrinti daugiau lėšų, kalbu apie viršutinės ribas, peržiūros metu. Ir mes, kaip ir pernai, e, kaip sakėte jūs, turime užsitikrinti deramą vaidmenį kaip prižiūrėtojas, priežios institucija, vertinant, kaip naudojamos e, es lėšos. Nes žinome, kad e, gali būti taip, jog mes iš vienų atimsime ir kitiem atiduosime, kai valstybės narės nevykdys savo pažadų. Prisiminkime e, Turkijos pabėgėlių priemonę ir kitus dalykus. Dar norėčiau paminėti investicijų planą. Tai yra labai svarbus dalykas mūsų frakcijai ir labai svarbu gilintis į tai, nes labai svarbu siekti panaikinti skurdą, užtikrinti lygybę, e, skirti pakankamai dėmesio migracijai ir taip pat reikia papildomumo ir politinių priemonių nuseklumo. Kaip sakiau, laukia svečiai iš Kosovo, taigi jūs patys atsakingi už tai, kas e, dabar vyks. Dabar, pane Kalnėtė. Dėkuoju. Nepadėkosiu pranešėjui, nes žinau, kad e, jisai žino, jog aš labai vertinu jo darbą. Ir noriu pasakyti, kad Fotygos pranešime Europos parlamentas akcentavo, kaip svarbu plėsti e, Stratkom e, Europos išorės veiksmų tarnyboje nuo 8 iki 16 žmonių norima padidinti šį skyrių. Iki šiol nebuvo pritarimo iš valstybių narių, tarybos, e, biudžete tai neatsispindėjo ankstesnėme toks siekis. Ir dabar norėčiau paklausyti pranešiau, kaip viskas atrodo dabar. Ar gali būti, kad biudžete bus numatyta e, daugiau lėšų, kad būtų galima išplėsti e, Stratkom skyrių. Ačiū, Sandra. Toliau ponas Fleckenstein. Labai trumpai. Su sutinku su tuo, ką pasakė kolega Prieda. Mes turime gerai pamastyti neskubėdami, įsigilinti į viską. Jūs minėjote daug pavyzdžių ir mes turėtume tikrai kai ką keisti kad galėtume geriau įgyvendinti politikos priemonės. Noriu paklausti jūsų vieno dalyko, nes nesupratau to. Jūs pabaigoje pasisakymo minėjote projektus ir komisija sako arba, ir jūs sakėte, kad mes e, seksime A. Gal geriau e, laikytis mūsų e, pozicijos, o ne klausyti komisijos, kai sako A, B ar C. Mes kaip parlamentas turime turėti savo poziciją. Dėkuoju, ponas Soliai. Ačiū, pirmininkė. Labai greitai Mums iš tikrųjų reikia daugiau išteklių, kad būtų galima deramai finansuoti es išorės veiksmus. Tai nepaprastai svarbu ES. Ji turi užsitikrinti stabilę kaiminystę. O tai reiškia ne tik politinę valią, politinius įgūdžius, bet ir pinigus ne tik mes turime sustabdyti pabėgėlius, e, norinčius atvykti į Europą, E, tam reikėtų platesnių, sudėtingesnių diskusijų, bet mes turėtume e, skatinti pažagą, demokratiją ir teisingumą kaiminėse šalyse. Ir e, dėl to mums reikia daugiau lėšų partnerystės priemoniai, taip pat priemoniai, stabilumo ir taikos priemoniai. Ir dar vienas dalykas norėčiau pasakyti, kad mes nepritarėme jūsų entuzijazmui. Jūs kalbėjote gana optimistiškai apie gynybos politiką ir mokslinius tyrimus gynybos srityje. Dėkuoju. Michel Galer. Ačiū. Aš pritariu tam, ką pasakė Kalnietė dėl Stratkom. Aš taip pat norėčiau padėkoti už tai, kad tu paminėjai ir gynybos srityje vykdomus tyrimus. Reikėtų pagalvoti apie ilgesnį perspektyvą, apie kitą finansavimo laikotarpį. Aš manyčiau, kad komisija tai vis tiek automatiškai pasiūlys, tačiau iš mūsų pusės, ko gero, nereikėtų o, kišti pagalių į ratus. Dėkuoju. Ačiū galeriui. Pėtelė. Tiesiog mano klausimas atsakytas. Dėkuoju. Morisan, ar jūs norėtumėte atsakyti? Labai trumpai. Iš tikrųjų, svečiai laukia, iš tikrųjų, iš tikrųjų labai svarbu e, atsižvelgti į kilmės valstybės, kadangi ten trūksta visko, ten trūksta švietimo, ten tiksta vandens. Ir taip pat e, dėl saugumo klausimų mes taip pat pritėme jūsų pasiūlymams, mes e, būtent to paties norėtume pasiekti, ypač stiprindami mūsų kaimunystės politiką. Dėl vykdomų projektų užsienio reikalų politikos srityje. Čia, ko gero, nereikėtų galvoti apie kokius nors papildomus poreikius, lyginant su tais, kurie buvo numatyti, kai buvo kuriama e, daugiametė finansinė programa. Aš kalbėjau apie rytų ir pietų kaiminystės politikos valstybės, Preda paminėjo Balkanų valstybės, iš tikrųjų buvo paminėtos e, Albanija, buvusi Jugoslavijos Respublika, Makedonija ir Bosnija ir ten vykstantis įvykiai verčia mus įdėti daugiau pastangų šiame regione, užtikrinant e, žiniasklaidos laisvę ir taip toliau. Dėl Stratkom pritariu kolegiai Kanietė. Iš tikrųjų, mes vykdome bandomuosius projektus, kurie leis padidinti Stratkom gebėjimus. Taigi visi bandomieji projektai yra pateikiami iš ankstiniam vertinimui, o po to jau komisija uh, nurodo atitinkamą žymą. Ir tada jau reikėtų galvoti apie biudžeto pakeitimus, kurie bus daromi rudenį. Pirmiausia, reikėtų palūkėti komisijos pasiūlymų dėl biudžeto projekto, o jau po to rudenį matysime, ar reikės didinti biudžetą Stratkom. Taigi čia yra numatyti papildomi etatai valstybėms narėms, todėl čia niekas nesikeičia iš esmės. 700 tūkstančių eurų yra numatyta, tačiau jų pakaks tik tai e, stebėsenai, tačiau lėšų nebus organizuoti kontra propagandos priemonės. Tik taigi valstybės narės dažnai negauna pakankamai informacijos vienos iš kitų ir tie žmonės, kurie įdeda didžiausią indėlį, tai yra nevyriausybės organizacijos, tai yra žurnalistai, tačiau kita vertus jiems, toms organizacijoms tenka didžiulė našta ir žurnalistai, tos organizacijos negali atlikti savo kasdienės veiklos, todėl mes turime pagalvoti apie solidų finansavimą ilgesnių laikotarpių ir mes tada jau galvosime apie papildomus biudžeto pakeitimus, jeigu tokie bus reikalingi. Ačiū Sikvetui Muresan už šitą pasikeitimą nuomonėmis dėl 18 metų ES biudžeto. Dėkoju kolegoms už bendradarbiavimą, už jūsų nuveiktą darbą. Aš tikiuosi ir tolesnio bendradarbiavimo ateityje. 10.37. Pakvieskime svečius iš Kosovo. Well, uh, you just told me they were waiting outside. Jūs sakėt, kad jie laukia už durų. Get them inside. Kaip ten bebūtų, kvieskite. We're talking to Ladies and gentlemen, dear colleagues. Ponios ir ponai, gerbiami kolegos, 17 mūsų darbo atvarkės klausimas, tai yra pasikeitimas nuomonėmis su Kosovo užsienio reikalų ministru Enveriu Hočia. Turime vieną valandą numatytą šiam pokalbiui. apie pusę dvylikos aptarnėsime kitą darbo atvės klausimą. Gerbiamas ministrė, sveiki atvykę dar kartą į užsienio reikalų komiteto posėdį. Jūs esate dažnas svečias Briuselyje, Europos parlamente. Mums labai malonu bendradarbiauti. Ministra lydi Kosovo ambasadorius Europos Sąjungoje Nipkaič. Taip pat norėčiau pasveikinti du kolegas iš Kosovo nacionalinės asamblėjos, tai ir Europos, užsien... Europos Sąjungos ir užsienio reikalų komiteto pirmininkė Emini. Taip pat norėčiau padi... pasveikinti užsienio reikalų komiteto pirmininką Prištinoje Elmi Rečičą. Taigi sveikiname ir jūs mūsų komitete. Hočiai Europos Kosovas stabilizavimo ir asociacijos susitikimo metu Prištinoje, kuris vyko balandžio 20-21 dienomis ir taip pat praėjusią savaitę vyko mūsų konsultacinis susitikimas Jūs esate mūsų svarbiausias e, darybininkas ir tiesiog norėčiau pasiūlyti jums pristatyti svarbiausius klausimus jūsų e, šaliai ir taip pat reikėtų pakalbėti apie vizų režimo liberalizavimo procesą, taip pat apie e, susitarimo su Jotkalnyje E, e, ratifikavimo procesus, taip pat norėtume išgirsti apie jūsų pastangas kovojant su korupcija ir nusikalstumumu. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegai Davidui, gerbėmi komiteto nariai, gerbėmi Kosovo draugai ir bičiuliai. Labai dėkoju už tai, kad pakvietėte mane ir pristatyti situaciją mano šalyje, taip pat ir visame regione. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti Jums už didžiulę Europos parlamento paramą, kurią mes patyrėme per pastaruosius du dešimtmečius. Iš tikrųjų, Mes džiaugiamės jūsų parama mūsų Europos integracijos klausimais, taip pat dėkojame už paramą Kosovui, kad Kosovas įsilietų į tarptautinės bendruomenės gretas. Iš tikrųjų, mes nebūtume pasiekę tiek pažangos be jūsų paramos. Mes labai atidžiai stebime diskusijas, kurios vyksta parlamente Iš tikrųjų, mes dėkojame už tai, kad jūs priimėte pakankamai daug rezoliucijų susijusių su situacijos Kosovo vertinimu. Ir taip pat e, mums yra labai svarbios e, jūsų rekomendacijos, jos yra atskaitos taškas mūsų kasdienėme gyvenime ir darbe. Šiandien yra labai svarbi diena, kadangi Kosovo bičiulių e, paramos dėka Lunačiok ir La France dėka mes įsteigėme Kosovo ir Europos parlamento bičiulių draugų grupę. Ir tai yra labai svarbus žingsnis Kosovui, kadangi iš tikrųjų ir artimiausių, ir ilgesnės trukmės laikotarpių tai bus labai svarbi platforma bedarbiauti su parlamentarais, su parlamentu Ir mes, mūsų parlamentas, labai džiaugiamės jūsų institucija ir džiaugiamės jūsų parama teikima įvairiausių lygmenių. Iš tikrųjų labai svarbu nuolat keistis nuomonėmis. Aš dabar nenorėčiau ilgai kalbėti. Aš esu Balkanų politikas, jie dažnai e, valandą kalba, kol prieina prie temos ir jeigu esi mokslininkas, tai reikia dar vienos valandos, kad būtų galima pristatyti išsamei situaciją Balkanuose. Aš to nedarysiu. Tiesiog norėčiau informuoti jūs apie svarbiausius dalykus ir po to norėčiau, kad mes tiesiog pasikeistume nuomonėmis. E, aš keturis kartus buvau Kosovo parlamento narys ir žinau, ką reiškia dirbti parlamentaru. Taigi Kosovas 2017 metais, kaip atrodo situacija? Jeigu mes palygintume Kosovo situaciją jauniausią valstybę Balkanų regione ir visoje Europoje, tai pirmiausia, mes turime pažvelgti į mūsų kaiminystę. Tai kol kas mūsų santykiai su kaimynais yra patys stabiliausi per visą mūsų istoriją iš tikrųjų svarbiausi dalykai mums yra stabilumas, saugumas ir nuspėjamumas. Iš tikrųjų šitie trys dalykai yra labai svarbus, norint suprasti, ko mes pasiekėme per pastarąjį laikotarpį. Mūsų regiono kaiminystė yra labai pilna įvairiausių iššūkių, kadangi tai yra regionas, kuriuose, kuriame gyvena įvairios valstybės ir taip pat šiame regione yra aktyvus ir kitos valstybės, kurios nėra mm, vakarų e, bičiulės. Tiesiog norėjau pasakyti, kad praėjus dešimčia metų po nepriklausomybės paskelbimo Kosovas e, rodo sėkmės istorijos pavyzdį ir mes pradėjome kurti savo šalį, savo valstybę nuo nulio. Ir tai padarėme remiant Europos Sąjungai. Taigi, kol šiuo metu stabilumas yra pats didžiausias, taip pat mes dabar siekime makroekonominio ir fiskalinio stabilumo. Praėjusiais metais BVP išaugo nuo 4 iki 5 procentų. Tai yra taip pat labai svarbus rodiklis. Valstybės vidaus konsolidavimo procesas leido e, sutelkti dėmesį į valstybės valdymą, o po to jau reikėjo sutelkti pastangas, kad tarptautiniu metu mes būtume pripažinti ir dabar jau Mes esam pripažinti 140 valstybių ir mes 114 valstybių ir su jomis nustatėme diplomatinius santykius. ES kol kas dar nepripažino Kosovo ir mes norėtume, kad šitas sprendimas būtų priimtas artimiausių metų. Mes visada liksime nepriklausoma valstybė, esame nusiteikę nusiteikę, pasiryžę ir jeigu ES mus pripažintų, tai mus padarytų dar stipresniais. Galvojant apie darybų procesus vykusius 6-7 metais, po kurių mes e, tapome nepriklausoma valstybė. Tuo metu aš dar negalvoju, kad po dešimties metų aš galėsiu būti čia, kalbėti su parlamento nariais, ir e, konstatuoti, kad yra penkios valstybės, kurios dar nepripažino Kosovo. Taigi mums reikalinga jūsų parama ir norėtume, kad šitos penkios vyriausybės žengtų tą mums labai svarbų žingsnį ir priimtų sprendimą. Taip pat mes pasiekime labai daug pažangos įtraukdami Kosovo į tarptautinę bendruomenę. Mes tapome 50 regioninių Europos ir taptautinių organizacijų nare. Prieš keletą metų mes įsitraukėme į tarptautinę muitų sąjungą, taip pat tarptautinis valiutos fondas ir koks pasaulio bankas, tai yra labai svarbios institucijos mūsų valstybei. Šiais metais mes e, pateiksime parašką UNESCO ir Interpolą. Ir manyčiau, kad jūsų parama šioje srityje taip pat bus labai svarbi. Labai svarbus Kosovui santykiai, tai yra pirmiausia partneriais, santykiai su ES, kad ES yra svarbiausias mūsų partneris ir džiaugiamės, kad mums teikiama parama dėl asociacijos ir stabilizacijos susitarimo pasirašymo. Tai yra labai svarbu užtikrinant konstruktyvius bendradarbiavimo santykius ES. Tai yra labai svarbi platforma padėsinti modernizuoti politiką, ekonomiką, visuomenę. Būtent modernizmo per pastaruosius 20 gal netgi 100 metų trūko mūsų regionui, kadangi šitas regionas atsilikdavo, jis vystėsi kiek kitokiu tempu. Ir e, dabar labai svarbu, kad šitas regionas būtų įtrauktas į modernizavimo procesus, kurie nevyko 20, gal netgi visą šimtą metų. Nuo praėjusių metų gruodžio mėnesio, kai kai buvo įsteigta mūsų ministro pirmininko ir e, Mogerinį bendra stabilizacijos asociacijos taryba ir po to įsteigtas stabilizacijos e, komitetas, jo susitikimas įvyko Prištinoje ir mes ten įvertiname savo pasiektus e, rezultatus. Mūsų šalies viduje mes dabar įgyvenime stabilizacijos ir asociacijos sustarimo nuostatas, taip pat vykdome reformas ir manome, kad jas toliau intensyviai įgyvendinsime per pastarosius dviejus metus ir mes norime pasiekti tą etapą, kai Kosovas jau galės pateikti paraišką dėl valstybės kandidatos statuso suteikimo. Mes dar nesame valstybė kandidatė, todėl mums reikalinga jūsų parama. Kosovas yra vienintelė valstybė regione, kuri neturi galimybės naudotis bevizių režimu ir mūsų vyriausybei labai svarbu įgyveninti visus kriterijus ir kiek aš suprantu, artimiausiomis dienomis parlamente mes priminėsime labai svarbų sprendimą ratifikuodami susitarimą su buvusi Jugoslavijos valstybė, valstybė Jotkalnyje ir tikimės ES paramos kad mūsų piliečiai pagaliau taip pat galėtų keliauti be vizų. Labai svarbu pasakyti, kad mūsų Balkanų regiono valstybės visuomenė yra labai jautri, trapi ir labai e, būtų nedėkinga e, šitą visuomenę laikyti kaip tokia izoliuota sala per pastaruosius penkerius šešerius metus mes ne tik tai vykdėme dialogą su Serbija, bet ir pradėjome naujų santykių etapą. Iš esmės šitie santykiai nepasikeitė, tačiau, kaip ten bebūtų, jie pagerėjo. Mes pasirašėme daugiau negu 20 susitarimų ir mūsų vyriausybės svarbiausias prioritetas yra šių pasirašytų susitarimų įgyvendinimas, pavyzdžiui, energetikos e, sektorėje, teisingumo srityje ir taip pat e, norėtume, kad mūsų visuomenės testų dialogą. Dialogas pakeitė kai ką labai svarbaus. Reikia visą tai matyti bendrame istorinėme kontekste visada Serbijos ir Kosovo santykiai buvo suprantami kaip naudingi vienai ar kitai pusiai. Būtent dabar šitas požiūris keičiasi. Mes, vyriausybė, siekime, kad dialogė būtų užtikrinta nauda abiems valstybėms. Pavyzdžiui, abipus pripažinimas yra labai svarbus, kadangi bet koks dialogas, jeigu to abipusiškumo nepasieksime, jisai bus nenaudingas. Todėl mums labai svarbus yra abipusis tokių susitarimų pripažinimas. Tai yra labai aiški strategija mūsų artimiausio bendradarbiavimo laikotarpiui. Mums labai svarbu ne tik pagerinti santykius su Serbija, bet ir pasiekti, kad regionas suprastų šito dialogo svarbą. Šalia santykių su Serbija mums iškyla dar du istoriniai iššūkiai šiame regione. Tai yra pavadinimo klausimas, tai yra Makedonijos pavadinimo klausimas. Aš neišsiplėsiu, prisidėdama šią temą, Aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad norėčiau, kad regionas pasistumėtų spręsdama šitą klausimą. Ir kitas labai svarbus iššūkis tai yra vidaus politinė situacija Bosnijoje. Taigi labai svarbu skatinti tokią regiono politiką, kad regiono valstybės laikytųsi viena kitos, padėtų, o ne blokuotų viena kitos veiksmus galvojant apie politinį dialogą ministrų pirmininkų lygmenių, norėčiau pasakyti, kad Kosovas ir Serbija siekia dialogo ir tarp visuomenių, tarp vietos administracijų, universitetų. Tas dialogas taip pat yra labai svarbus. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad gaudami Europos parlamento labai svarbios institucijos paramą, ES kitų institucijų paramą, pavyko regioną pakeisti per pastaruosius 20 metų. Jau pusė regiono yra ES, NATO valstybės narės, o kita regiono valstybių dalis kol kas gyvena uh, kitame kontekste artinasi prie ES, tačiau reikėtų pasakyti, kad per pastaruosius dviejus, trejus metus nepavyko išspręsti pakankamai sudėtingų iššūkių. Pavyzdžiui, sant, išspręsti e, taip, Kosovo ir Serbijos klausimų. Yra pakankamai ilgas tokių neišspręstų klausimų sąrašas, tai yra mažumų teisų užtikrinimo klausimas ir taip toliau. Taigi regionas 17 metais yra tokioje e, kryškelėje. Kai aš kalbėjau prieš trejus metus, 13 metais, atrodo, paskutinį kartą lankiausi čia ir kalbėjausi su jumis, tuo metu aš palankiau vertinau regioną, kadangi tie metai buvo lemtingi metai e, regionui. Kroatija tuo metu tapo ES valstybė narė Kosovas ir Serbija pasirašė istorinį susitarimą ir tai buvo sėkmingiausi mūsų regiono raidos metai. Taigi e, dabar 17 metais aš turėčiau turėjo grįžti prie šito laikotarpio, sėkmingo laikotarpio. Dabar situacija yra pakankamai įtempta ir todėl reikalinga vėl jūsų parama, kad būtų galima paremti paskatinus procesus, kurie prasidėjo prieš 20 metų. Taigi dar kartą dėkoju už tai, kad pakvietėte mus, mane e, šiam pokalbiui ir tiesiog atsakysiu jūs klausimus, kuo nuoširdžiau ir atvežiau kaip tai gali padaryti ministras, užsienio reikalų ministras. Ne. Ačiū už jūsų įžanginį pasisakymą. Kiek dar turime norinčių kalbėti? Taigi, dabar yra 11 kolegų, kurie nori kalbėti, kadangi mes norėsime išklausyti ir ministro atsakymus. Siūlau padvi minutės kiekvienam ir pradėsime nuo panios Lūnačiak. Ačiū pirmininkė. Sveiki, ministrė, atvykę į užsienio reikalų komiteto posėdį. Noriu pakartoti, kas jau buvo sakyta, džiaugiuosi, kad šiandien nemažai parlamento narių yra salėje. Suskaičiau 11, nes kiti turbūt negalėjo ateiti, nes šiandien, šiandien steigiam Europos parlamento ir Kosovo draugų grupę Aš norėjau pasveikinti Jūs, Europos integracijos komiteto narius, kurie čia yra taip pat ir užsienio reikalų komiteto narius. Manau, kad gerai dažniau pasikalbėti mums, kad būtų galima suprasti geriau tuos svarbius klausimus, kurie egzistuoja ir apie kuriuos norėtume sužinoti. Pirmiausia, norėčiau paminėti keletą problemų, kurias minėjote pabandysiu tilpti į dvi minutės. Pirma problema - vizų liberalizavimas ir situacija regione. Dėl vizų liberalizavimo, tai manau, kad apie tai kalbėjome ne kartą. Būtina, kad asamblėje nubalsuotų dėl sienų demarkavimo su Jotkalnyje. Žinau, kad jūs nesate asamblėjos narys, bet čia turime asamblėjos narių. Kosovas yra paskutinė regiono šalis, kurios priešai negali laisvai keliauti Europos Sąjungą. Yra ir didesnių šalių, kurios nedalyvauja plėtros procese, pavyzdžiui, Ukraina, Gruzija, kurioms taikomas vizų liberalizavimo režimas. Aš norėčiau, kad Kosovui tai būtų taikoma taip pat. Taigi dabar asamblėjos eilė eiti prieki demarkacijos procese, o po to jau bus mūsų būtini žingsniai. Ehm, dėl regioną. Ministras teisingai pasakė, kad penkios sąjungos šalis dar nepripažįsta Kosovo. E, daugiau kaip pusė jungtinių tautų narių pripažįsta Kosovą. Asmeniškai dauguma e, esančių čia norėtų, kad Kosovas būtų jungtinių tautų narė. Tačiau kalbant apie situaciją regioną, reikia sutikti, apie ką kalbėjome čia parlamente nekartą taip pat, kad ES prarado savo įtaką regione. Dėl to, kad mes patys nepadarėme tiek, kiek turėtume. Ir jeigu kalbėsime apie dialogą tarp Kosovo ir Serbijos, prašyčiau dar pusės minutės pirmininkę, kai pranešėjai Kosovo klausimu. Žinau, žinote, kokia jūs griežta būnate, kai jūs pirmininkaujate. Pirmininkas. Taisyklės taikinos visiems. Dar vienas sakinys, ponė vicepirinkė. Rusijos įtaka e, regione, Turkijos įtaka regione turi būti svarbus mums parlamento nariams. Ir turime matyti stipresnį Europos Sąjungą tiek Kosove, tiek kitose šaly, regiono šalyse. Neturime visko palikti kitiems. Ačiū, ponė Lunaček. Per kitą plenarinę sesiją aš norėsiu gauti minutę daugiau Strasbūrė. Daugiau Strasbūrė kai jūs pirmininkausite. Toliau EPP frakcija panas Edaktusan. Ačiū pirmininkė. Užsienio reikalų ministrė, malonu, kad jūs esate Briuselėje. Susitikome su jūsų delegacija prieš pusvalandį, steigiant ES ir Kosovo draugystės grupę. Dar kartą noriu jūs pasveikinti Briuselėje ir mūsų komitete puikiai pasidiskutavom per ES ir Kosovo e, parlamentinės asamblėjos sustikimą Prištinoje prieš tam kurį laiką. Tai buvo labai svarbus sustikimas ir diskusija, proga padiskutuoti visais svarbiais klausimais, kuriuos reikia išspręsti mūsų santykiuose ir tolesnės integracijos procese. Per tą susitikimą šyrit e, aš uždaviau vieną klausimą, e, kuris e, nebuvo atsakytas, nes pritrūko laiko. Norėčiau pakartoti. Tai yra korupcijos problema. Korupcija yra vienas iš, viena iš dviejų sąlygų, kurias turi vykdyti Kosovas vizų liberalizavimo prasme. Apsilankęs jūsų šalyje neseniai galėčiau užduoti du klausimus. Ką darote kad pakeistumėte bendrą visuomenės suvokimą ir žiniasklaidos pranešimus, kai jūs sakote, kad tik tai vieną problemą reikia išspręsti, tai yra demarkavimo klausimą e, išspręsti. Ir antra, Kada galėsite išspręsti likusias problemas, tai yra kovo su korupcija ir organizuotų nusikalstamumo problemas? Ačiū. Ačiū. Ponas Froen, socialistų frakcija. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pratesti ten, kur ponė Lunačiak buvo nutraukta taip negailestingai. Aš juokauju, pirmininkė. Čia austriškas solidarumas kalba taip, austriška draugystė. Nesleidžiant jokias politinės problemas, kokiu galėtume turėti tarpusavėje. Ne, norėčiau pratesti tai, ką minėjo pane Lūnečiak, Rusijos įtaka regione. Apie tai esame kalbėję per draugystės grupės posėdį, bet čia auditorija yra platesnė, taigi ir platesnė auditorija išgirstų jūsų atsakymą. Yra daugiau negu gandai kad Rusija bando kištis vakarų Balkanų reikalus, iš tiesų panaudodama ES silpnumą, kad e, padidintų savo įtaką regione. Norėčiau sužinoti, kiek tai yra taikytina Kosovui. Ir kaip jūs e, vertinate šią problemą apskritai viso regiono mastu? Ačiū. Toliau Ponas Nart. Gracias. E, eh, turiu preguntarli por la. Ačiū pirmininkė. Norėčiau paklausti jūsų apie sprokstamąją situaciją. E, nenorėčiau kartoti klausimų, kurie buvo užduoti Būtent mane domina sprastamoji situacija Makedonijoje, kuomet kaiminės šalis, įskaitant Albaniją, Kosovą ir Graikiją, nepamirštant ir Bulgarijos, ne visiškai pozityviai elgesi. Ar manote, kad geriausias Makedonijos problemos sprendimas, kalbant apie dviejų bendryjų problemas, tai yra albanų ir makedonų, būtų steigti solidarumo grupės ir suartinti abi pusės. Stengti suartinti abi pusės. Ačiū, ponia Nart. Toliau ponia Šuica. Ačiū, Davidai. Ačiū, kad atvykote pas mus, ponia Hodžia. Noriu pasveikinti jūsų draugystės grupės įsteigimu šį ryt. Aš įstosiu ją taip pat, nes mane domina jos darbas ir noriu remti Kosovo pažangą. Savo pasisakymą pradžioje minėjote, kad e, iššūkių kyla iš ne ES šalių pusės tam tikrų iššūkių. Jūs tai paminėjote, turbūt galvodamas apie Rusiją ir Turkiją, nieko nesakėte apie Kosovo ir Turkijos santykius. Gal galite patikslinti tuos santykius. Taip pat man kaip šios delegacijos e, Bosnijai ir Hercegovinai ir Kosovui pirmininkė, matau vienintelę pažangą, tai yra e, telefono kodo Kosovo įvedimo 383. Daugiau niekas nepasikeitė. Kaip čia yra, kad negalite pasiekti e, pažangos demarkuojant liniją su Jotkalnyje? E, kodėl nepasakyti pažangos savo asamblėjoje, nes tai yra vienintelė kliūtis siekiant bevizą režimo? Ačiū, Durovka. Toliau ponia Ward, socialistų frakcija. Ačiū. Man tikrai labai malonu taip pat, kad šyrit įvyko mūsų Kosovo ir Europos parlamento draugystės grupės inauguracija. Norėjau pakalbėti šiek tiek apie tuos dalykus, kuriuos reikia dar išspręsti postkonfliktinėje situacijoje. Kosovas jau turi teisės aktų seksualinio smurto e, aukų e, įtraukimui. Aš čia miniu įstatymą dėl au, aukų e, Selasinimo armijos e, narių ir aukų e, labai. Nekartą buvo kalbėta apie seksualinio smurto aukas, tačiau nieko kol kas nepadaryta. Kada pradės komisija dirbti, tyrianti šios nusikaltimus ir kada išlikusiai gyvėjai e, susilauks tų garantijų, kurias numato įstatymai. Mano kolegos ir aš mes atidžiai stebėsime, ar tie pažadai bus įvykdyti realiai. Ačiū. Toliau panas Vaigl, Alda frakcija. Ponas Radoš. Ačiū pirmininkė. Ir ačiū ministrė už jūsų įžanginį pasisakymą. Be tų temų, kurias jūs paminėjote, kurios čia dominuoja klausimuose, tai yra sienos demarkavimas, taip pat kova su korupcija ir vizų liberalizavimas. Jūs Taip pat minėjote apie santykius su Serbija ir jūsų dialogą. Iš principo, jūs kalbėjote pozityviai, kas yra sveikintina. Žinoma, galutinis šios diskusijos tikslas yra tai, kad abi valstybės pripažintų vieną kitą. Jūs sakėte, kad e, nuo 2013 metų, kuomet buvo pasirašytas principinis sustarimas, dėl servų bendruomenės padėties Kosove, nedaug kas pasikeitė, niekas nepadėjo į priekį. Turėtų būti žengtas pirmasis žingsnis siekiant normalizuoti situaciją ir pasiekti tarpusavio pripažinimą. Ar galėtumėte tiksliau paaiškinti, koks, kokiame etape yra darybos tarp Kosovo ir Serbijos siekiant galutinai e, išspręsti santykių tarp dviejų valstybių problemą. Ačiū, pana Rados. Toliau panas Epitėjos. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Labai ačiū, gerbiamas pirmininkė. Ministrė, norėčiau pasveikinti Jūs atvykus į mūsų komitetą ir ko nuoširdžiausiai pasveikinti. Jūsų šalies ir Albanijos prezidentai padarė bendrą praneš, pareiškimą apie e, vienybę Kosovo ir Makedonijos. Ką jūs tikitės, ko jūs tikitės iš to, jeigu tai bus kada nors užtikrinta, įvykdyta? Kaip jūs žinote, jau kalbam būtų apie didesnę Albaniją Albanija turi tam tikrų pretenzijų į kaiminės šalis, jų teritorijas, įskaitant Graikiją. Ar ta sąjunga kada nors galėtų tapti realybę? Ir aš norėjau paklausti jūsų, kodėl esančioms aplinkybėms turėtų Graikija pripažinti jūsų šalį. Dėkuoju. Sandra Kalnietė. Dėkuoju, gerbiamas ministrė. Kalbėsiu tiesiai. Jūs esate laukiamas svečias pas mus, bet Europos parlamentui labai dėlis rūpnimą kelia e, augant įtampą vakarų Balkanuose. Taip pat norėčiau jūsų paprašyti, prašyti, kad jūsų šalis, jūsų žmonės nepakliūtų į e, vis stiprėjančios e, nacionalistinės retorikos pinklės. Aš žinau, e, kad tai yra pinklės iš patirties savo šalyje, nes trečios šalis kaip Rusija, Turkija, radikalusis islamas e, bando kištis jūsų visuomenę. Ir noriu paklausti, kaip jūs vertinate tų veikėjų įtaką jūsų šaliai. Trečias klausimas, kur kas konkretesnis. Ramoš Haradžinai grįžta į Kosovą ir kaip, gal, kaip jums atrodo, kaip tęsis e, darybos su Serbija ir ar galima tikėtis, kad jūsų šalis e, sureguliuos, normalizuos santykius. Ačiū Sandrai Kalnėtai. Ir paskutiniai e, ponas Peterlė ir Kukanas. Ačiū pirmininkė. Ačiū ministrė už tai, kad jūs labai aiškiai kalbėjote Manau, kad padėtis yra kur kas e, prastesnė negu tas neprieštumas, kurį jūs minėjote. Matome, kad kai kas e, tarsi grįžta į praeitį, nei, neinama į priekį. Nėra tik tai neiškumas. Prieš 25 metus matėme vieną situaciją, daug kas pasikeitė ir mes žinome, uh, kokios yra pasiekmes. Taigi mes visi bendrai privalome dirbti kartu, kad užtikrintume, jog e, tokie dalykai nebepasikartotų. Kai kuriuos mano klausimus kiti pateikė, bet aš norėčiau paklausti jūsų to, ko jau klausiau draugystės grupėje. Kai kas E, vakarų Balkanuose, kas pasisako už bendrą rinką, e, kai kas už bendrą rinką vakarų Balkanuose pasisako ir ką jūs galvojate apie tai? E, Edvardas Kukanas. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas ministrė, labai malonu, kad atvykote pas mus. Visuomet smagu su jumis susitikti. Jūs kalbėdamas paminėjote ir tai, kad nepaprastai svarbu numatyti deramą vietą pilietiniai visuomeniai. Jūs esate jauniausia, naujausia šalis Europoje. Ir jaunimas yra turtas šalies. Ir e, pilietinė visuomenė yra turtas. Noriu paklausti, ir, ir jeigu mes e, brandinsime, auginsime e, visuomenę šią, nu, bus labai gerai. Noriu pasaky, paklausti jūsų, ką jūs apie tai galvojate. Jūs esate akademikas, profesorius ir kaip įsivaizduojate, kaip galima tarp lyderių ir plėtinės visuomenės plėtoti ryšius, kurie būtų svarbus jūsų šalies ateičiai. Dėkuoju. Dėkuoju, dar turime 15 minučių ir galime išklausyti ministrą. Aš dar norėčiau papildyti kolegos Peterle klausimą Kokie jūsų planai, kuriant bendrąją šešių vakarų Balkanų šalių rinką? Prašom, jums skiriu nedaugiau kaip 15 minučių. Labai ačiū už visus klausimus, kuriuos man pateikėte, taip pat už atvirumą ir už paramą Kosovui. Pasistengsiu, kaip galima geriau atsakyti į visus jūsų klausimus. Sureaguosiu į klausimus, į pastebėjimus. Pone Luna čia klausė manęs, kas daroma. Siekiant vizų liberalizavimo ir ką mūsų parlamentas ketina daryti artimiausioje ateityje demarkuojant, ratifikuojant sienos ratifik, demarkavimą su e, Juotkalnyje. Noriu pasakyti, kad sienos e, demarkavimas tarp mūsų dviejų šalių nėra valstybinis klausimas, nes mes su Podgorica palaikėme puikius ryšius. Mes labai džiaugiamės ir didžiuojamės tuo, kad šalis juda link narystės NATO, tai reiškia labai daug. E, Kosovai, ne tik Juotkalniai ir manau, kad tai yra viena iš geriausių naujienų iš mūsų regiono 2017 metais. Dėl paskutinių kriterijų, paskutinio kriterijaus bevizio e, režimo mes, ką darome kaip vyriausybė. Manau, jog per ateinančias dienas mes parlamente e, matysime surenktą specialų posėdį ir grįšime prie E, sienos susitarimo ratifikavimo. Mes tikimės, kad bus pakankamai balsų, kad būtų galima ratifikuoti susitarimą ir tokiu būdu mes patenkinsime paskutinę sąlygą, kurią jūs iškėlėte. Būtent tą mes kaip vyriausybė ketiname e, padaryti. Atvirai pasakysiu, kad mane taip pat labai e, piktina tai, kad šis klausimas buvo atidėliojamas metų metus, bet jūs geriau negu aš žinote, kad uh, E, kartais e, nereikėtų kai ko komentuoti, nes užsienio reikalų ministras neturėtų komentuoti to, kas vyksta parlamente, nes tai nepriklauso jo kompetencijai. Ponas Aduktason klausė apie kovą su korupcija ir organizuotų nusikalstamumų. Pasakysiu, kad mums tai yra e, kaip vyriausybė prioritetas ir mes jau daug ką padarėme. EULEX, ES misija, taip pat e, labai stipriai mus paremė. Mes, kaip vyriausybė, taip pat ryštingai dirbame ir tai yra mūsų vienas iš pagrindinių prioritetų. Mūsų prokurorai, teisingumo sistema, policija e, taip pat gerai dirbo pastaraisiais mėnesiais. mes e, tikrai daug ko pasiekėme pagal sustarimus su Europos Sąjunga. Manau, jog e, dėl to ponė Mogerini, kai apsilankė prieš nepasakė, jog sieno, sienos demarkavimas yra paskutinė sąlyga. Tai yra ne mūsų interpretavimas, tai yra jūsų pažangos mūsų pasiektos vertinimas ir tikrai manau, kad mes padarėme labai daug ką kovodami su korupcija ir organizuotų nusikalstamumu. Dėl pono Freundo klausimo, dėl Rusijos vaidmens, dėl to, ar Rusija vaidina kokį nors vaidmenį ir turi įtakos Kosovai iš tikrųjų ne, kadangi uh, mūsų politika, e, kultūra, vidinis kontekstas nesudaro tam sąlygų. Tačiau regionas geopolitinė prasme e, ir politinė prasme kartais vertinamas kaip Rusijos e, praplėtimas. Pasižiūrėkite į Serbijos bendradarbiavimą su Rusija. 2011 metais kartu buvo pastatyta pirmoji karinė bazė Niš mieste. Tai nėra toli nuo Kosovo, nuo Bosnijos, Juotkalnijos ir Bulgarijos. Ir tai kelia mums susirūpinimą. 2000 metais tuo metu Putinas buvo Rusijos ministras pirmininkas ir jis atvyko į e, regioninį vadovų sutikimą Zagrebę. Jis tuo met pirmą kartą viešai pasakė, kad Balkanai po Juodosios jūros regiono yra antras prioritetas Rusijai užsienio politikoje Rusijos. Tuo metu mes galbūt nelabai rimtai tai pasižiūrėjome, bet per pastarosius dviejus, trejus, trejus metus matome, kad istorija kartuojasi. Ir tai mus neramina. Ir kai aš kalbėjau apie trečiuosius veikėjus, apie e, geopolitinę konkurenciją, konkuravimą su vakarais, vakarų, e, vakarų Balkanų regione, aš galvoju apie kaip tik Rusiją. Uh, mano nuomonė, Rusija naudoja visas diplomatinės, ekonominės, priekybos, energetinės priemonės, net ir e, švelnesias galės tam, kad galėtų e, įtakoti situaciją regione. O regionas tikrai dabar įstrigęs, status sakvo išgyvena ir tai yra geriausia aplinka, e, kai galima e, rasti pritarimo Rusijos veiklai ten. Europos atsidavimas parama regionui, e, paskatinant jį judėti link ES, link narystės NATO, tai, mano nuomonė, yra esminės svarbos dalykai. Nereikėtų nuleisti rankų, nors kartais vidaus e, kontekstas valstybėje narė kiekvienoje yra uh, kitoks, bet reikėtų aiškiai galvo, įsivaizduoti, kur regionas turėtų būti po dešimties metų. Aš galėčiau ilgai kalbėti apie tai, bet pirmininkas mane perspėjo, kad neturiu labai daug laiko ir bandysiu visiems atsakyti išsamei. Ponas Nartas klausė apie padėtį Makedonijoje. Tai yra labai svarbi šalis Kosovai. Mes norėtume, kad Makedonija gyvuotų sėkmingai. Tačiau tai, kas vyksta ten ir mūsų e, kaip vyriausybės santykiai su e, Makedonijos vyriausybė yra stiprus. Aš e, labai dažnai bendrauju vos ne kasdien su Makedonijos ministru pirmininku, jis mano geras bičiulis yra. Bet padėtis Makedonijoje ne tik per pirmus šių metų tris mėnesius, bet jau ir daug metų rodo e, polarizacija Makedonijoje, visuomenėje, tarp žmonių ir tai nėra susijęs su kiais nors vidiniais veiksmais, e, kuriuos įtakotų Kosovas, pavyzdžiui, ar įtakoja. Mes matome skirtingą požiūrį, kuri demonstruoja dvi partijos ir klausimas yra, kiek e, yra demokratinių institucijų šalyje, kurios galėtų užtikrinti, jog bus rasti demokratiniai sprendimai po rinkimų. Aš nemanau, kad kas nors e, turėtų dabar bandyti vertinti tai, kas vyksta tarp dviejų partijų Skopijoje, vertinti kaip Kosovo ar Albanijos kišimasi į Makedonijos vidinius reikalus. Bet taip pat mes norėtume, kad gyvuotų albanų bendruomenė ten, tai nėra mažuma, tai daugiau negu 30 procentų albanų gyvena toje šalyje. Ir jie gyvena visuomenėje, visose vyriausybės lygmenyse dirba. Albanai 21 amžiuje, aš manau, Mes e, turime matyti bendruomenę, kuris sudaro apie 30 procentų gyventojų. Mes matome, kad dabar e, šiai grupiai, nesute, jos kalbai nesuteiktas oficialios kalbos statusas, mes turėtume kalbėti apie tai ir čia. Bet ir mes norime, kad albanai būtų ekonominio gyvenimo dalis Makedonijoje, mes norėtume taip pat, kad uh, Makedonija artėtų link narystės NATO ir ES. Mūsų ryšiai su Makedonija yra puikus ir mes darysime viską, ką galime, kad e, jie dar sustiprėtų. Mes taip pat ekonominė prasme labai glaudžiai bendrabiavime. Pone Šuica manęs klausė apie ryšius tarp Turkijos ir Kosovo. Turiu labai aiškiai pasakyti, kad mūsų ryšiai e, tarpusavė yra labai geri, Turkija yra svarbi veikėja ne tik pietričio Europoje, bet ir tarptautiniu požiūriu. Mes e, bendraujame abi vyriausybės ir kartais girdime tam tikrų mitų vis tik apie Turkijos investicijas į regioną. Jeigu pasižiūrėsime į duomenis, tai, e, ką žina, reikėtų labai rūpintis dėl to. Ponas Radošas klausė manęs apie dialogą apie tai, kaip mes įsivaizduojame e, dialogą ateityje. Darome viską, ką galime, kad galėtume gyvendinti asociacijos sustarimą. Pirmiausia, galvojame apie serbų bendruomenę Kosove. Tai yra mūsų ir serbų bendruomenės interesas mes e, norime gyvendinti šį susitarimą asociacijos. Ir reikia pasakyti atvirai, Kosovai niekad nekylo susirūpinimo dėl e, to, kokias teisės e, Kosovos serbams reikėtų suteikti Kosove. Niekam met to nebijojame. Man atrodo, kad serbai Kosove naudojasi be ne daugiausia teisų, jeigu žiūrėsime į visą regioną ir netgi į Europą. Uh, jiems suteiktos plačiausios teisės. Kosovo serbai e, kartais vertinami kaip tarsi Kosovo, Serbijos piliečiai ir Serbija naudojasi jais, kad darytų savo įtaką per juos. Mes e, turime savivaldybių asociaciją ir norime, kad Kosovo serbai priklausytų mūsų visuomenė, mūsų politikai ir norėtume, kad būtų atskirti nuo visuomenės. Ir manau, kad mes neblogai e, dirbame, integruodami juos vietos lygmenių. Yra dešimt savivaldybių, kuriams vadovauja Kosovo serbai. 10 ar 11 vietų jie turi parlamente, kai kuriuose institucijose užima postus. Uh, Mes abu esame iš šio regiono ir galiu pasakyti, jog problema yra ta, kad Serbija niekuomet nenorėjo e, iš tikrųjų remti serbų, ar jie būtų gyvenę e, Jotkalnyje, Kosove e, ar kitur bet dažniausiai bandoma jais pasinaudoti kaip įrankiu e, priemonę kištis į regiono šalių reikalus. Kaip aš įsivaizduoju, atrodys dialogas ateityje? Man atrodo, kad po dviejų, trijų metų mes būsime pasirengę susėsti su Serbijos atstovais ir susitarti, pasiekti susitarimo. E, tai bus susijęs su Kosovo prieimu jungtinės tautas tarpusavio pripažinimu tarp e, šių šalių ir tai bus tam tikras susitaikymo procesas. Manau, kad mums e, reikia taikos starties, kurią pasirašytų abi šalis. Kosovas yra nepriklausoma šalis ir šis dialogas nebus apie Kosovo statusą ar suverenumą. Mes dirbame su pragmatiniais techniniais e, klausimais ir toliau dialogą palaikysime. Antras etapas bus tarpusavio pripažinimas, nes kitaip dialogas neturės jokios prasmės, jis nieko nepakeis santykiuose tarp Kosovo ir Serbijos ir neįspręs net vienos iš svarbiausių liekančių istorinių problemų regione. Tai yra normalizavimo procesas tarp dviejų šalių. E, ponas Epitidėmos, aš tikiuosi perskaičiau jūsų padę teisingai, nes e, senąją graikų kalbą mokiausi, kai e, studijavau Vienoje, net ir Platono kai kurių darbų, kai kurios gabalėlius esu išvertęs į vokiečių kalbą labai ir jūsų kultūra žaviuosi. Sutinku su jumis ne dėl pirmojo, bet dėl antrojo klausimo. Štai ką galiu pasakyti. Kodėl Graikija turėtų pripažinti Kosovą? Todėl, kad jūs neturite priežasties nepripažinti Kosovo. Nėra vidinių priežasčių, taip pat e, nėra priežasčių žiūrint į regiono kontekstą. Manau, kad e, Kosovas kaip dabar yra nauja šalis, bet e, istorijos, e, e, per visą istoriją palaikėme gerus ryšius ir pripažinimas būtų geras pagrindas plėsti santykiams tarp dviejų šalių. Aš labai didžiuojasi tuo, kad mes Prištinoje surengėme ekonomikos forumą su Graikijos verslininkais. Tai vyko maždaug prieš du mėnesius ir Labai didelis susidomėjimas buvo e, graikų verslo bendruomenės norima atvykti pas mus investuoti į Kosovą. Mes taip pat e, palaikome gerus institucinius ryšius tarpusavyje. Dėl didžiosios Albanijos, dėl šio naratyvo atvirai pasakysiu, kad tai nėra E, daugiausiai susirūpinimo keliantis dalykas. E, Kosovas ir Albanija yra nepriklausomas šalis. Mes norime, kad mūsų santykiai su Europos Sąjunga plėtotųsi, su visomis šalimis, e, kad santykiai stiprėtų. Pone Kalnietė klausė manęs, ar darybos tęsis. Manau, kad po. Ramo Šadina paleidimo, bet mes turime aiškiai kalbėti, ko abi pusės nori. Buvo tam tikrų susitarimų Kai kurie susitarimai buvo gyvendinti, kai kurie ne. E, bet reikėtų apie tai kalbėti per e, e, kitą etapą. Ponas Petelė manęs klausė apie bendrąją rinką. Atvirai pasakysiu. Jeigu kai kurios regiono šalis e, yra sudariusios laisvosios priegybos sustarimus su Rusija ir kažkas siūlo kalbėti apie laisvosios rinkos kūrimą, tai klauskime, ar tai būtų e, Europos rinkos praplėtimas ar Rusijos. Ir manau, jog tai yra labai rimtas geopolitinis klausimas. Kosovas priešinasi šiai minčiai E, Bosnija nepripažino nei Serbija Kosovo ir dėl nepripažinimo politikos yra daug kliūčių įmonėms, bendrovėms, ekonomikos sektoriams, net ir e, dėl vizų režimo Kosovui. Mes negalime, mūsų piliečiai negali keliauti be vizų Šengeno erdvėje tai nėra tikras laisvas kapitalo prekių žmonių judėjimas ir ką reikštų tokia regioninė e, rinka, kokią prasme turėtų. Tam tikrų požiūrių bijomasi Balkanuose, ne tik Prištinoje, kad bendroji rinka gali būti plėtros politikos pakaitalas. Norėčiau paprašyti jūsų raginti visas šalis įgyvendinti vidinės reformas, ką tik pasirašėme stabilizavimo asociacijos susitarimą ir mums labai svarbu jį įgyvendinti ir neprarasti, ne, neikvoti laiko projektams, kaip kad bendroji rinka. Ir paskutinis klausimas Edvardo Kukano pateiktas. dėl e, seksualinės prievartos e, aukų, klausė ponė Ward. Aš grįžęs pasikalbėsiu su kitais vyriausybės nariais, kelsiu klausimą apie tai, ką turime padaryti mums kaip vyriausybei. Tai svarbus prioritetas - parama karo aukoms. E, visoms grupėms Tai yra labai svarbu. Prezidentas Tačiai ir Jekiaga, buvęs prezidentas, tai laikė prioritetu. Ir ankstesnis ministras, e, buvęs e, Britanijos ministras pirmininkas Viljamas e, Heigas taip pat išreiškė paramą šiam uh, dalykų. Aš atsiprašau, kad pamiršau atsakyti šį klausimą. Paskutinis Eduardo Kukano klausimas. Jis remia Kosovą e, ir Balkanus. Taip, Kosovas e, pasižymi gyvybingumu mūsų visuomenė, labai gyvybinga, energinga dėl demografinių dalykų ir vidaus konteksto. O vidinis kontekstas yra toks, kad, kad tarp 1999 metų birželio iki 2008 metų e, daug tarptautinės bendruomenės narių dalyvavo, buvo Kosove ir Dėl to galbūt mes esame tokie modernūs, atviri, gyvybingi. Taip pat mes turime labai didelę diasporą gyvena mūsų uh, atstovų Norvegijoje, Pietų Afrikoje, Portugalijoje ir Junktinėse valstijose. Ir dėl to mūsų visuomenės narių, ir dėl to mūsų visuomenė nėra tokia, kokia buvo prieš 20 metų. Mes bandome pasinaudoti socialiniu kapitalu ne tik, kad pagerintume ekonominę padėtį, bet taip pat, kad sustiprintume ir politinę kultūrą Kosove. Kaip vyksta dialogas tarp politinių partijų dėl svarbių užsienio politikos dalykų? Kaip žinia, labai dažnai užsienio politika naudojama vidaus e, politikos tikslais vidaus darbo tvarkiai, bet mes kaip visuomenė e, galime kalbėti apie sanglaudą, apie vilties kultūrą ir manau, kad ta sanglauda ir vilties kultūra, kuri yra pakankamai stipri, leis Kosovai sėkmingai gyvuoti. Ir aš neturėčiau uh, parlamente šiame esantiems opozicijos atstovams. E, ką reikia daryti, bet visuomet naudinga keistis nuomonėmis demokratiniu keliu. Dėkoju. Dėkoju ministrė, dėkoju už jūsų atvirumą. Šio pokalbio metu. Ir aš tikiuosi, kad mes ir ateityje susitikinėsime keisimės nuomonėmis. Šitas sustikimas buvo labai naudingas. Linkiu Jums kuo geriausios sėkmės ir sėkmės siekiant vizų liberalizacijos. Dėkuoju, kad atvykote. Right, ladies and gentlemen, we come to... Taigi, 18 darbo atvaizdas klausimas - informacija apie komiteto delegacijos vizitą į Pakistaną. 18-21 balandžio 8 narių delegacija vyko į Pakistaną. Arno Dažan, Zovko, Gil, Mekins, Radoš, Bashir, Lambert ir aš vykome į Pakistaną, Islamabatą mm, laukė mūsų labai išsami Lahora ir Pešavar. Taigi mes susitikome ir paskėdė nuomonėmis e, įvairiais klausimais ir visa informacija yra pateikta mūsų tinklapyje. Su Sata Aizys aš susitikome E, užsienio reikalų ministro patarėjų Kierkan, taip pat e, pramonės ministru, taip pat ir Pakistano ir Europos parlamento draugų grupės atstovais, taip pat dalyvavome nacionalinės asamblėjos posėdėje ir taip pat Senato nacionalinės asamblėjos e, posėdėje mes dalyvavome. Taip pat met susitikome su nacionalinio saugumo patarėju ir taip pat su pagrindinių opozicijos partijų atstovais. Taip pat Pakistano teisingumo judėjimo atstovų ir MQM judėjimo atstovais. Pešavoje mes susitikome su Afganų pabėgėlių repatriacijos centro atstovais, centro, kuriam pagalba teikia ES, taip pat Paktunkuo provincijos asamblėjos e, pirmininku susitikome. Taip pat susitikome su Punža provincijos asamblėjos e, pirmininku ir taip pat su Punžap e, ministrų pirmininku ir taip pat su Pakistano mužagitų atstovais. Mes kalbėjome susitikimuose apie ES ir Pakistano santykius, taip pat kalbėjome apie strateginį planą, galvojant apie aukščiausio lygos susitikimą šiais metais. Mes atarėme uh, bendros svarbos klausimus, tai, e, ekonomikos, saugumo klausimus, taip pat bendradarbiavimo su Pakistanu klausimus, taip pat valdysenos aspektus, taip pat kalbėjome apie žmogaus teises, Pakistano santykius su Indija, Afganistanu, Kinija, Junktinėmis Amerikos valstybėmis, Persų įlankos valstybėmis ir taip pat kalbėjome, kaip svarbu kovoti su terorizmu, spręsti konfliktinės situacijos regione. Norėčiau padėkoti mūsų kolegoms iš Pakistano už mūsų prieimimą ir už svetingumą. Tai buvo mūsų komiteto delegacijos išvyka į Pakistaną. Kas norėtų kalbėti? Žanžon. Merci, monsieur le président. Vous avez parfait. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė. Jūs puikiai apibendrinote e, visą mūsų veiklą apsilankimo Pakistane metu. Aš e, manau, kad tikrai vizitas buvo labai naudingas. Norėčiau padėkoti mūsų e, kolegoms e, Islamabade, kurie parengė vizitą sekretoriatui, nes situacija sudėtinga. Žinome, kad aukščiausias teismas prieėmė sprendimą dėl Panamos dokumentų ir tai susijęs su ministro pirmininko šeimos nariais. Ir šiaip nežiūrint visos tos įtampos, e, labai e, gerai buvo viskas suorganizuota, nežiūrint problemų, nežiūrint sunkumų ir Pešavare, Lahore mes e, tikrai pamatėme, koks yra įvairus Pakistanas, kokia sudėtinga ši šalis. Savo ruoštų, galvodamas apie E, tesinį, apie e, tai, ką galėtume pasakyti apie šį apsilankymą, kuris buvo nepaprastai e, koncentruotas. Galvoju apie saugumo gynybos pakomitetį. Manau, jog mes galėtume plėsti šiame pakomitetyje saugumo klausimus, gilinti Europos vadovą Europos atstovai nenorėjo, kad mes pernelyg daug plėstume šį klausimą nes partnerystė su Pakistanu plėtojama kitose srityse, bet manau, kad šis sėdis taip pat turėtų sulaukti mūsų dėmesį ir ateityje galbūt e, pakomitis saugumo ir gynybos galėtų kalbėti apie e, brandolinius dalykus, apie ter kovą su terorizmu, taip pat e, regionės problemas, kadangi Pakistanas turi sieną su Afganistanu, gana sudėtingas sienos ruožas tai yra ir taip pat e, karinį, e, man atrodo, kad reikėtų kalbėti apie armiją Pakistano, tai nėra lengvi dalykai, bet tai galėtų išplėsti, užbaigti tarsi mūsų apsilankymą toje šalyje. Ačiū Arno Težan, dėkoju, kad kalbėjote daugiau kaip dvimdes. Mamikens. Ačiū Nenorėčiau kartoti to, ką jūs pasakėte, į ką papildė Dažon. Aš tiesiog norėčiau paminėti tris, mano manimu, svarbės temas. Labai gerai, kad ES padeda vystyti švietimą Pakistane. Yra Pešavarą įkurta mergaičių mokykla, Iš tikrųjų, labai buvo malonu matyti, kaip vaikai nuoširdžiai mokosi. Iš tikrųjų, mokslo bendruomenėje labai svarbu buvo įkurti šitą mergaičių mokyklą, kadangi prieš ją iš tikrųjų buvo nukreipti įvairūs išpoliai, bet to yra dažnai pabrėžiamas e, laisvos prekybos klausimas. Iš tikrųjų, reikėtų prie jo grįžti ateityje ir bandyti pasistumėti į priekį. Kitas dalykas yra pabėgėlių klausimas. Mes e, e, pešavarė 10 km nuo jo, aplankėme pabėgėlių stovyklą ir šita stovykla jau egzistuoja dešimtmečius. Ir todėl labai svarbu buvo išsiaiškinti, kaip e, Talibanas veikia šitai teritorijoje ir kaip apskritai kokį e, pavojų patiria šeimos. Taigi labai svarbus yra ir saugumo klausimai, kurias paminėjo Dažon. Dažon Iš tikrųjų, norėčiau padėkoti visiems, kurie padėjo suorganizuoti šitą misiją, taip pat ES ambasadoriui Pakistane. Bashiras. Uh, although I had to cut my visit short, uh, after... Aš uh, po pirmos dienos turėjau grįžti, nutrauksiu vizitą, tačiau, kaip nebebūtų, vizitas buvo labai sėkmingas, susi, susitikome su svarbiais politikais, tačiau ministras pirmininkas negalėjo susitikti, kadangi jis turėjo imtis kitų reikalų, taip pat užsienio reikalų sekretoriumus, taip pat vyriausių rinkimų komisijos vadovų, nacionalinės asamblės atstovais, taip pat verslo ir prekybos atstovais. Iš tikrųjų mes siekime susitikti su svarbiausiais politikais ir mes džiaugiamės, kad tie mūsų pašnekovai buvo labai atviri, nieko nebuvo slepiama, nebuvo tokių draudžiamų, tabų temų, todėl aš manyčiau, kad mes turime ir toliau dirbti, bendradarbiauti, kad mūsų santykiai su Pakistanu stiprėtų ir plėstųsi. Strateginė partnerystė, kurios Pakistanas siekia, iš tikrųjų yra ta tema, kurios reikėtų intensyviai imtis. Taip pat šerifui buvo dar kartą pakartotas kvietimas atvykti į parlamentą ir labai svarbu, kad būtų išsklaidyti bet kurie nesusipratimai ir nuogastavimai. Iš tikrųjų, mes daug ko pasimokėme ir mes galime toliau žengti į priekį. Dėkoju. Dar trys kolegos nori pasisakyti Radoš, Lambert ir Gil. Nat taip pat. Ir kolegos Lenkijos. Jurek. Tuomet įtraukėme jūs į kalbėtojų sąrašą, penki kolegos kalbės dar, Radoš. o vrlo važnoj zemlji koja ima oko 200 milijuna stanovnika. Iš tikrųjų, tai yra labai didelė svarbi šaltis. Dar kartą. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, jūs labai e, gerai pristatėte mūsų vizito programą. Iš tikrųjų, Pakistanas yra labai svarbi valstybė, demokratiniai pokyčiai įvyko pastaruoju metu ir tikimės, kad jie išsilaikys ir ateityje. Mm, Pakistanas e, palaiko labai svarbius santykius su Indija, sprendžiant Kašmyro provincijos klausimas taip pat, tai yra kaiminė su Afganistanu. Aš norėjau išryškinti vieną aspektą, tai yra šventvagystės įstatymas. Tiesiog prieš 12 metų žmogus buvo apkaltintas šventvagystę ir jisai buvo nužudytas. Taigi politinės jėgos tai nepakankamai skiria dėmesio šitam klausimu ir todėl mes jį iškėlėme, tačiau vis dėlto baiminuosi, kad santykiai su kaiminėmis valstybėmis dar nėra pakankamai tinkamai e, suformuluoti. Tačiau kita vertus reikia kovoti ir su skurdu, kuris padės įveikti radikalizavimą. Ačiū. Aš buvau kaip delegacijos su Pietų Azijos valstybėmis narė. GSP plus susitarimas nuo 14 metų galiojo su Pakistanu ir mes e, priimame, buvo priimtas e, įstatymas dėl taip vadinamų pardavimų tarp atskirų e, administracinių lygmenių. Taip pat mes kalbėjome ir vietos provincijų atstovais, taip pat su punžos atstovais ir daug kas iš mūsų pasnekovų kalbėjo, kad tai yra naudingas mechanizmas, jis leidžia siekti pažangos įstatymų ledybos kontekste, siekiant įtvirtinti moterų teisės, vaikų teisės ir kitose srityse. Šitas teisės aktas yra labai svarbus. Taigi dabar mes manome, kad reikia įdėkti stebėsino sistemą, tačiau buvo malonu išgirsti apie tai, kaip šitos valstybės, šitą valstybę įgyvena GSP. Kitas dalykas - Kinijos-Pakistano koridoriaus klausimas ir galimas poveikis šio regiono raidai ir konkrečiai šiai valstybei ir kalbėjimą apie investicijas į šito koridoriaus e, sukūrimą. Taigi mes Džiaugiamės, kad e, vienos iš provincijos e, atstovų parlamento nariai atvyks į mūsų parlamentą šiandien po pietų. Taip pat norėčiau grįžti prie paminėto šventvagystės klausimo. Tiesiog parlamente buvo priimta istorinė rezoliucija pripažįstant, kad e, buvo padaryti esminiai pokyčiai teisėkuros procese. Aš manyčiau, reikėtų dabar tiesiog stebėti įvykius ateityje. Gil, ačiū pirmininkė. Tiesiog norėčiau pritarti kolegoms, kad šitas vizitas buvo labai įdomus, mums buvo labai naudinga proga susipažinti su situacija vietoje ir išgirsti, kad Pakistanas siekia dialogo su ES. Šios šie susitikimai buvo naudingi ypač tuo atveju, kai juose dalyvavo pilietinės visuomenės atstovai. Iš tikrųjų mes turėtume pakartoti, kad mes ir toliau jaudinamės, rūpinamės dėl pagrindinių teisių, žmogaus teisių gynimo ir prieš dvi dienos prieš mums atvykstant į Pakistaną vienas iš studentų buvo e, nužudytas dėl to, kadangi jis buvo apkaltintas šventvagystė. Iš tikrųjų mes turėtume pasistengti e, atkreipti dėmesį į religinių mažumų netoleravimo e, aspektą. Kažkaip šitą temą reikia kelti ir raginti keisti situaciją. Labai svarbu, kad šitas teisės aktas nebūtų taikomas be jokių išlygų. Lambert kalbėjo apie GSP plus susitarimą. Galbūt jis galėtų būti svertas e, kelti tuos mano paminėtus klausimus ir galbūt pasidomėti, ar kokiu nors priemonių imamasi sprendžiant pilietinės visuomenės iškeltas problemas. Labai svarbu, kad Madrasos regione e, būtų stabdomas netie nepykantos išpoliai. Dėkuoju kolegos. Matau, kad vis daugiau kolegų prašo žodžių, tačiau aš norėčiau pasakyti, kad mes atsiliekame 15 minučių nuo mūsų grafiko. Mes turėtume turėti omenyje, kad pusė trijų turi prasidėti e, seminaras. Jurek. Bardzo dziękuję. Chciałem tylko... Labai ačiū pirmininkė. Norėčiau trumpai paklausti apie naują informaciją, kuri galbūt buvo gauta dėl CBB. Taip pat siūlyčiau visose kontaktuose su Pakistanu informuoti mūsų pašnekovus, kad mūsų tarpusavio santykiai turi didelį poveikį islamo įvaizdžiui. Pakistanas visuomet buvo vertinama kaip pluralistinė visuomenė vakaruose. Valdant generolui Mušarafui buvo valdoma šalis autoritariškai, bet vis vien tai šalis Reikia nepamiršti ir būto šeimos, tačiau vis tiek tai buvo visada pluralistinė šalis. ASVB. ASVB atveju e, reikia nepamiršti ir e, jų požiūrio į krikščionis, e, nepaisant visos pagarbos ir musulmonams. Taigi norėčiau sužinoti daugiau informacijos apie tai, jeigu turėtumėte tokios informacijos. Pane Jurikai. Sulčiau privačiai mums pasikalbėti vėliau apie šią, šį klausimą. Nemanau, kad reikėtų apie tai kalbėti viešajame užsienio reikalų komiteto posėdėje. Tai labiau tyliosios diplomatijos klausimas. Tačiau aš mielai su jumis pasikalbėsiu ir papasakosiu jums, ką sužinojome Pakistane. Toliau, pane Zovko. Aš trumpai kalbėsiu, nes jūs puikiai rezmavote vizito rezultatus. Noriu pabrėžti vieną klausimą. Tai yra 16 milijonų moterų kurios neregistruotos rinkimų sąrašose ir neturi tapatybės kortelių klausimą. Manau, kad e, šis klausimas turėtų būti, šio klausimo reikėjo domėtis ir norėčiau prisijungti prie kolegų, kurie kalbėjo apie saugumo klausimus. Tai yra vienas svarbiausių klausimų, taip pat ir pabėgėliai, kurie po 30 metų yra gražinami. Aš kalbėjausi su kai kuriomis iš mergaičių, kurios negali eiti į mokyklą o jeigu jis būtų gražintos į Afganistaną, tai kiltų joms rimtos grėsmės. Taigi reikėtų ir tai paminėti. Ačiū toliau, panas Nart. Norėčiau geriau suprasti socialinę situaciją Pakistane. Pakistanas turi didžiulę įtaką dėl Anafri, dėl bandį doktrinos, tai yra Talibano substrato doktrina. Jie buvo mokomi bandė mokyklose. Tai yra svarbus klausimas. Be to, e, tarpžinybės žvalgybos priklausančios Pakistano armijai manipuliavimo problema. Visą tai susijęs su tuo didžiuliu radikalizavimu kuris vyksta madrasose ir kas yra svarbi islamo radikalizacijos dalis. O didžiausios viso to aukos yra Pakistano žmonės. Žvelgiant apie žvelgti į socialinius reiškinius yra daug svarbiau, ko gero man, negu kad e, būtų šeimos politiniai klausimai ar panašiai. Ačiū ir pagaliau Michaelis Galeris. Labai trumpai, aš apgailestauju, kad negalėjau vykti kartu su delegacija, tačiau vienas klausimas, kurį uždavė Nina Gil dėl Ahmadi moterų, su kuriamis susitikote jūs. Ar Ahmadi yra vienintelė mažuma, kuriems taikoma atskira balsavimo taisyklė? Aš tai esu kritikavęs ir anksčiau mūsų rezoliucijose. Praėjus metais jau girdėjau iš Pakistano ministro, kad ši atskira taisyklė buvo panaikinta ir kad tie Ahmadė žmonės įtraukti į bendrus rinkėjų sąrašus. Ar gavote e, kokios nors informacijos apie tai, kalbėdamėsi su rinkimų komisijos atstovais? Ačiū. E, žvalgausi po salę ir nepamenu, kad būtume gavę apie tai informacijos. Kolegos tai patvirtins. Pirmininkė, mes kalbėjome apie tas jūsų rekomendacijas, kai Maiklas buvo rinkimų stebėjimo vadovas. E, jie sako, kad ta taisyklė įrašyta į įstatymą, bet ji dar neįgyvendinta. Tai yra viena iš rekomendacijų, kurios dar neįvykdytos. Tačiau jie mus patikino, kad iki kitų rinkimų ši šis principas bus įgyvendintas. Ačiū kolegos, noriu Jūs informuoti, kad Michaelio Galerio darbas buvo kelis kartus paminėtas teigiamai kalbantis su pašnekovais. Michaelė, aišku, akivaizdu, kad puikiai e, padirbėjai, kai buvo vyriausias e, rinkimų stebėjimos vadovas, grupės vadovas. Gerai, daugiau kalbėtojų nėra, dabar toliau 19 klausimas. ES politiniai santykiai su Latinų Amerika. Pirmasis pranešimo projektos svarstymas, e, iniciatyvos pranešimas dėl politinių santykių tarp ES ir Latino Amerikos ir Karibų šalių. Mūsų kolega Javi Lopez iš Socialistų ir Demokratų frakcijos yra pranešėjas ir nedėlsant noriu steigti jam žodį Noriu priminti kolegams, kad turėsime seminarą dėl sektarianizmo vidurio rytuose ir Šiaurės Afrikoje nuo 12.30. Taigi, e, šiam klausimam tu dabar galime skirti apie 40-45 minutės, ponas Havilopas. Labai ačiū pirmininkė, kad sveikė man žodį, trumpai pristatysiu E, savo mintis, paaiškinsiu, kodėl rengiamas pranešimas, e, kokie kriterijai, koks turinys ir koks galutinis tikslas mūsų darbo. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad pranešimas yra pristatomas kaip mintis, jog reikia atnaujinti, duoti naują postumį mūsų santykiams, nes prieš šešerius metus Salafranka kolega e, rengė pranešimą Europos parlamente, bet e, per pastarosius šešerius metus labai daug kas vyko tiek Latino Amerikoje, tiek Europos Sąjungoje esminiai e, pokyčiai Europos Sąjungoje krizės. Ir E, tuo metu taip pat nebuvo netgi ir išorės veiksmų tarnybos, kaip tik ji tuo metu vos pradėjo savo veiklą. Dabar žinome, kad įvyko ir referendumas pernai Britanijoje, taigi pokyčiai esminė svarbos įvyko ES, o e, Latino Amerikoje e, matėme, kad išgyveno tos šalis ekonominio kilimo laikotarpį E, kai kuriuose zonuose, taip pat po to įvyko kiti pokyčiai, e, kurie daro įtaką mūsų santykiams. Taigi daug pasikeitimų per pastarosius keletą metų, taip pat ir reikia prisiminti mūsų kaip vertybių bendryje, kaip žiūrime iš šio požiūrio taško ir taip pat kokie pokyčiai įvyko e, pastaraisiais metais. Atsirado e, naujas prezidentas JAV, nauja tarptautinė panorama. Europos Sąjunga tikriausiai ieškos tam tikrų veikėjų pasaulyje, kurie turi tokią pat viziją kaip ir Europos Sąjunga į tarptautinių, tarptautinių santykių viziją, daugia šališkumo gynybę, atvirų, atviri sprendimai, dialogas, e, išorės, e, kaip išorės politikos priemonė ir ne tik taip. Taip pat mes turime bendrą darbo tvarkę su Latino Amerika. E, pranešimas siekia užtikrinti horizontalų požiūrį, dirbame konstruktyviai, bandome e, siūsti signalą, kad nauja, naujas tarptautinis e, kontekstas rodo, jog Latino Amerikos šalys, ES turi būti strateginės partneris ir teikiami konkretūs pasiūlymai. Pirmiausiai aš norėjau paaiškinti, kad reikia skatinti gyventinti darbo tvarkę, tai yra gyventinti susitarimus, keturi yra labai svarbus. Uh, su Kuba dėl e, politinio dialogo. Merkosiur e, turime labai ekonominės dėlės svarbos sustarimą, taip pat prekybos sustarimus su Čile ir su Meksika. Tačiau tai ne tik sustarimų institucinių klausimas, bet taip pat ir bendra darbo tvarkė, kurią kartu įgyvendame ir norime konkretizuoti kai kurios dalykus, nes mūsų e, bendrai mes turėtume turėti bendrą darbo tvarkę, galvodami apie tarptautinių socialinius klausimus, tai yra įtraukiamo pobūdžio augimas, kuris leistų perskirstyti gerovę, kova su mokesčių rojais, darbo atvarkės siekiant įtvirtinti lyčių lygybę, kova siekiant užtikrinti pažeidžiamiausius e, gyventojus, taip pat saugumo dalykai, e, tai kovas terorizmu, e, kova su prekyba narkotikais, pirmiausia, Latino Amerikai ir turime, aišku, skirtingas problemas, e, esame skirtingai pažydžiami, bet yra ir e, bendri dalykai, e, kuriuos turėtume gyvendinti. Taip pat turime institucinę darbotvarkę, turime labai priemonių stiprių, kaip kad aukščiausio lygio starimai, Eurolat, AG ir kiti forumai, vyksta bendradarbiavimas vystimosi srityje ir taip pat e, dėvė vystimosi komitetas e, prisideda prie mūsų darbų. E, toliau, jeigu pažiūrėsime į Kubą, į Kolumbiją, tai akcentuojami dvišal, dvišaliai dalykai. Ir mes vadovavomės tam tikrais kriterijais, siekdami pirmą pranešimo variantą. Dar galiu pasakyti, kad pranešimo patvirtinimas sutampa su e, labai e, e, svarbių, aktyvių laikotarpių. Rūdienė vyks SELAK aukščiausio lygio sustikimas, taip pat rengiama Europoje nauja strategija, naujas komunikatas bus paskelbtas. Ir mes taip pat žinome, kad dar bus parengta nuomonė Mes savo pranešime bandome užsitikrinti konsensusą Europos parlamente ir taip pat sieti šios klausimus su kitais darbo tvarkės, rudenio darbo tvarkės, rudens darbo tvarkės klausimais. Ir mm, tie kiti darbai taip pat atspindės Europos parlamento darbo atvarkė. Aš tikiuosi, kad mums pavyks e, dirbti gerai su kitomis frakcijomis, teikiant e, ir svarstant pakeitimus. Ačiū, ponė Lopes. Septyni kolegos, aštuoni, nori pasakyti netgi devyni, ponas Nartas ir kiti aštuoni. Bijau, kad e, tiksliau kalbėsime ispaniškai daugiausiai per šią dalį. Degrandės, ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjų uh, e, už jo e, konsensuso uh, siekį, rengiant pranešimą ir tai turbūt geriausias būdas siekiant su telkti daugumą parlamente. Pranešimas yra pozityvus ir manau, kad galima šiek tiek jį patobulinti ir mes pateiksime atitinkamų pakeitimų. Yra kai ką, ką pagerinti, kai ką pataisyti ir reikia taip pat E, kaip sakiau, kai kurie dalykai, kurie yra geri, kai kas neigiama ir galima dar patobulinti darbą. E, pasižiūrėkime, e, paminėkime padėtį Venezuelą. Mes labai griežtai, kaip parlamentas, pasisakėme, to reikia nepamiršti. Ir mes negalime kalbėti tik apie regionės priemonės, bet reikia galvoti, kaip mes galime jas pagerinti. Dėl Mercosur turime didžiulės galimybės. Argentinos, e, Brazilijos vyriausybių pasikeitimai reiškia, kad dabar galime judėti į priekį, bet problemų buvo nemažai ir reikia jas spręsti. Reikia kalbėti mums apie e, socialinį smurtą, smurtą gatvėse, tai gali E, kelti problemų, jeigu nebus įtvirtinta teisinė valstybė, pavyzdžiui, El Salvadore. Reikia pažiūrėti ir demokratinius sprendimus, e, Taip pat matome, kad Nikara, Nikaragvoje ir kitur tam tikri veiksmai kvepia totalitarizmu. Reikia daugiau e, demokratinio dialogo ir taip pat reikia pozityviau žiūrėti visą tai parlamente. Rezoliucijoje apie sustarimą dėl politinio dialogo parlamentas turėtų e, minėti kitus svarbius klausimus, nes tai yra mūsų ir prievolė kai kurie e, režimai netitinka ES ar JAV standartų norimų. Teisių klausimas, e, man atrodo, visiems yra aktualus. E, teisinės valdybės principai, patikimos struktūros, tai labai svarbu, infliacija minėti, taip pat mokesčių keitimai, teisinės aiškumas, Kad būtų galima pritraukti ilgalaikius investuotojus, reikia galvoti ir apie pažeidinėjimus žmogaus teisių, apie moterų teisės, kovą su terorizmu ir reikia pagalvoti gerai apie e, pagalbą ir bendradarbiavimą, pirmiausia, galvojant apie Kolumbiją ir Peru, nes įvyks ir tose šalyse daug pokyčių. Dabar matome, kad jau jie vyksta, e, pavyzdžiui, gaivalinės nelaimės labai paveikė vieni. E, ponas Tanok, na, aš neprašiau žodžio, bet tarsiu keletą žodžių. Mes visada jūsų pavardę užsirašome. Na, aš ir mano frakcija visada remiame stiprius santykius su Latino Amerika. Aš noriu pasveikinti pranešėją Ravi Lopez, <clears throat> padėkoti jam už šį darbą. Grįžtant prie to, kas buvo pasakyta prieš keletą, prieš keletą metų, bendras Latino Amerikos BVP yra panašiai toks pat kaip ir e, Kinijos liaudės Respublikos su išimtimis e, tokiamis kaip Kuba ir Venezuela. Mūsų vertybės yra tos pačios. Tai yra statymų viršenybė, žiniasklaidos nepriklausomumas. Ir per Iberijos pusęsalį ir e, Portugaliją ir Ispaniją mes palaikome labai artimus ryšius. Aš pats dažnai lankausi Latino Amerikoje, ypač Čilėje ir Argentinoje bei Kolumbijoje. Ir aš sveikinčiau Nu, artimesnius santykius tarp mūsų žemynų. Tačiau aišku, kad turime pirmosios kartos e, laisvos prekybos sutartimus su Čile ir e, Venezuela ir galbūt Merkosūro sutartis bus atgaivinta. Mano šaliai bus e, liūdna, kad jį pradėjo gauti naudos iš tų sustarimų tačiau įvyks Brexitas ir Junktinė karalystė turės tartis iš naujo su e, Latino Amerikos šalimis viršalių pagrindų. Neseniai aš kalbėjausi su e, Dominikos ambasadoriumi Junktinėje karalystėje ir kalbėjome su priekybininkais. Ir ir e, AKR sustarimams dėl breksito taip pat kil, kils grėsmė ir e, apie tai vis reikia dar detaliai pagalvoti prieš įstant iš Europos Sąjungos. Na, o aš ir mano frakcija asmeniškai, aš asmeniškai ir mano frakcija remsime e, glaudesnius santykius su Latino Amerika, nes jie yra kur kas artimesni mums negu, pavyzdžiui, Kinės liaudės Respublika. Ačiū, ponia Tano, kai turiu panas Nart. Pranešimo projektas, kurį panegė Avilopesas, yra geras, tačiau yra keletas dalykų, kuriuos norėjau paminėti. Pirmiausia, sprokstama situacija Venezueloje, jos negalima pamiršti. Kalbame apie ypatingai dramatišką galimą scenarijų, kur yra atvirų civilinių pilietinių susidūrimų ir uh, nuolat vyksta valstybės perversmas, kurį vykdo e, diktatorius Maduro. Aš negaliu jo vadinti prezidentu. Antra, fundamentalus klausimai - korupcija. Korupcija yra vienas iš Latino Amerikos e, nuolatinių įdų e, ir ją reikia naikinti tinkamai. Pirmiausia, reikia pradėti kalbėti apie valdžių atskirimą ir teisingumo sistemą, kovojant su korupcija. Toliau dėl Kubos. Sustarimas tarp ES ir Kubos. Mane verčia būti ekstremalio teistu, nes Kubos režimas e, ne tik yra represijos, bet ir e, ekstremali viso šalies kontrolė. Tai yra ekonominė militaristinė valdžia Kuboje. Todėl labai svarbu, kad toje dalyje, kur kalbama apie Kubą, reikia aiškiai pasakyti, kad ekonominis e, šalies vystimasis neatskiriamas nuo pagrindinių žmonių teisų. Tai būtina sakyti, nes e, ekonominės ir politinės e, valdžios oligarchija atsiradusi po Kastro e, užgrobė visą šalį. Ačiū, toliau ponas Koso. Ačiū, pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjai už parengtą projektą. Manau, kad čia yra pozityvių elementų, kuriems galime pritarti. Ir mums patinka ta dviregioninė koncepcija. Aišku, yra dalykų, kurie mums nepatinka, tačiau yra ir tam tikrų niuansų čia. Pavyzdžiui, toks dviregioninė tokia orientacija. praeitie kalbėdavome tik tai apie prekybos sustarimus, kurie nebuvo naudingi šiaip žmonėms. Yra kitų dalykų, kurie yra svarbus. Jūs minite vienas šalis, tačiau kitų ne. Yra nerimo dėl spaudos e, situacijos. 14 žurnalistų Latino Amerikoje buvo e, areštuota, Meksikoje 7, Jeigu kalbėsime apie, apie Kolumbiją, tai ten užsipilinėjami žmogaus teisų gynėjai taip pat. Kaip ten bebūtų, mes padėsime pagerinti šį pranešimą, nors šiaip jis yra visai neblogas. Ačiū. Toliau ponas Urtas Unžalėjai. Ačiū. Noriu padėkoti pranešėjai taip pat. Manau, kad tekstas yra labai geras tolesniam darbui ar galėsime dirbti toliau. E, labai savalaikis pranešimas. Europos parlamentas siunčia savo signalą, kaip sakė pranešėjas, siekiant stimuliuoti toliau e, tarp regioninius santykius tarp Europos ir Latino Amerikos ir įmantis e, tolesnių veiksmų tarptautinių mastų, nes susidurime su tam tikra reakcinė pozicija taip pat, kuri gali e, e, sugriauti daugias šalius santykius. Jos reikia išlaikyti, turime klausimus susijusius su Paryžiaus sustarimu, klimato kaita ir toliau ir taip toliau. Reikia dirbti visiems kartu, reikia toliau e, remtis ES nuveiktų darbui anksčiau pranešime kalbama apie mūsų vaidmenį Kolumbijos taikos sustarime, kalbam apie naują sustarimą su Kuba. Čia ES taip pat gali suvaidinti tam tikrą vaidmenį. Toliau, turint galvoje tą atnaujintą darbo tvarkę, galbūt galėtume prisidėti E, prie šio, prane, šio pranešimu taip pat galima kalboti, kalbėti apie mokesčių vengimą, kovas su juo, e, taip pat e, neligybės klausimai, kurie gana svarbus tam tikrose Latino Amerikos dalise, taip pat Latino Amerikos šalių skola, jos restruktūrizavimas, čia ES taip pat galėtų padėti. Toliau lyčių lygybė, čia taip pat ES galėtų prisidėti Turime tinkamas priemonės, turime Dublino konvenciją, Stambulo konvenciją. Turime konkretų skyrių skirtą šiems klausimams. Taigi mes galime padėti Latino Amerikos šalims sprendžiant e, tokias problemas. Ačiū ir paskutiniai trys kalbėtojai, ponas Salafranka. Ačiū pirminkė, aš noriu padėkoti pranešėjui už jo darbą taip pat. Manau, kad tai yra geras pagrindas mūsų darnesniam darbui. Taip pat reikia pabrėžti, kad e, pranešimas rengiamas labai laiku. Selak e, sustikimo išvakarėse, kurios vyks kitais metais. Taigi, noriu pasiūlyti dar keletą idėjų. Ta dvi regioninė strategija dar nėra konsoliduota. Mes tai traktuojame kaip e, vykstantį darbą ir e, atrodo, kad e, Merkosūro sustarimas turi naujų galimybių ir turime numatyti tam tikrą grafiką šiam darbui kad būtų galima užbaigti jį per šią parlamento kadenciją. Kai dėl Meksikos ir Čilės, tai neturėtume vien tik tai sveikinti save su tuo, kas nuveikta, bet ir laukti sustarimų užbaigimo. Manau, kad išorės veiksmų tarnyba šioje srityje tikrai pastarbuos iš pėties. Na, toliau visamasis bendradavimas. Kai kuriams vidutinių pajamų šalims tai taip pat yra naudinga. Tačiau turime reikalauti peržiūrėti reglamentą, kad galėtume atsižvelgti į visomosios pagalbos poveikį kuriams šalims per vidutinį laikotarpį. Taip pat mums reikia ieškoti mechanizmo, galbūt pasirašant tarpusavio supratimo memorandumus, kad tas mūsų bendravimas būtų veiksmingesnis ir E, toliau, pane Lopesai, koks numatomas grafikas e, komisijos ir EIVT komunikatai turėtų veikti, turi būti rengiami kartu su mumis panašiais terminais. Visos institucijos turėtų darbuotis siekiant vieną tikslą. Ačiū. Ponas Rasis. Relatório. Creio que este texto Iš tikrųjų, tai yra labai geras pagrindas toliau dirbti. Buvo jau pasakyta, kad labai svarbu atkreipti dėmesį į situaciją Venezueloje, kadangi susidurime su žmogaus teisų nepaisimu. Ir susidurime su diktatorišku režimu, pastaruosios e, dienomis vykstantys įvykiai rodo, kad gilėjo konfliktas. Iš tikrųjų, prezidentas neatstovauja Venezuelos gyventojų lūkesčiams. Todėl į tai reikėtų dėmesys šiame pranešime. Kita, aš pritariu, žinoma, esminėms šio pranešimo mintims, tačiau galvoju, kad reikėtų pateikti Latino Amerikos socioekonominės situacijos vertinimą, įvertinti, ar visos valstybės vienodai suinteresuotos bendradarbiavimu su ES, galbūt reikėtų e, nurodyti tuos skirtumus ir galbūt juos švelninti, galvojant apie Latino Amerikos regioną. Reikia turėti omenyje specifinę situaciją Venezueloje ir taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į korupciją, kuri išvešėjusi Latino Amerikoje. Ir ES turėtų stoti į tų gretas, kurie kovoja su korupcija dėl strateginio bendradarbiajimo Kolega Salafranka jau sakė, sakė, kad reikia daug nuveikti šioje srityje. Ir kolega Salafranka praeitie yra parengęs keletą pranešimų, panašaus pranešimų ir teigia, kad reikėtų būtent dėti pastangų šioje srityje. Dėkoju ir galiausiai Milan Mon. Uh, Dėkuoju pranešėjui. Noriu padėkoti už darbą jo. Manau, kad mūsų pozicijos e, atitinka ir pranešėjo, šiaip ir tų, kurie kalbėjo, ir mano taip pat. Taip, čia norėčiau paminti keletą dalykų. Reaguoju tai, ką sakė Luis de Grandes ir Načias Lafranka. Aš žiūriu į dokumentą, į pirmą, antrąją pastraipą, kur kalbame apie ryšius su E, Latino Ameriką. Kalbama gal labiau apie konjunktūrinius dalykus, paskui apie e, globalius pasaulinius iššūkius. Manau, kad būtų galima kai ką pakoreguoti. E, čia reikia prisiminti, kad egzistuoja labai daug kultūrinių, kultūrinių istorinių ir kitų ryšių, bet šiaip galima kalbėti apie panašius ryšius su visų su pasauliu, bet kaip mes žinome, mūsų e, ryšiai yra natūralūs ir nepaprastai tamprus su Latino Amerika. Ir reikėtų kažkokiu būdu tą paminėti, tos ypatingus e, glaudžius ryšius. Taip pat aš norėčiau paminėti, kad dvi e, šalis iš Latino Amerikos, Brazilija ir Meksika yra laikomos strateginės svarbos partnerėmis. Ir reikėtų tą taip pat konstatuoti. Taip pat norėčiau e, akcentuoti tai, ką sakė kolega Salafranka dėl Meksikos. Reikėtų kalbėti, kad e, kaip galima anksčiau e, prasidėtų darybos, tiksliau jau jos yra pradėtos, bet kad jos baigtųsi gal net šiais metais. Žinome, kad dabar išalo darybos dėl TTIP. Ti ir komisijos darybininkai turėtų paspartinti darbą su Japonija, Meksika ir Čile. Ir kiek žinau, jau pradėtas tas darbas. E, Merkosiūriui taip pat reikėtų atskiros pastraipos, kalbama apie tai šiek tiek penktoje, aštuonioliktoje pastraipoje, bet galbūt penktą pastraipą reikėtų praplėsti ir kalbėti apie tolesnius tikslus. Dvidešimtasis e, 20 e, pastraipa apie aukščiausio lygio sustarimas e, Kadis, e, Verakrus, Panama. Reikia paminėti tuos dalykus. Ir taip pat kitas dalykas - sekretoriatas Pirinų Latino Amerikos šalių. Tuo įbaigsiu pirmininkė savo kalbėtojas. Dar 20 sekundžių reikia paremti, padėti e, sekretoriatui e, minėtų šalių grupės, bet neprižiūrėti. Ir, e, man atrodo, tai reikėtų minti. Ir kitas dalykas yra ES selak ryšiai, tai labai svarbu turbūt reikėtų prašyti, kad ES galėtų suvaidinti savo vaidmenį Ramiojo vandenino. Uh, sąjungos kontekste. Dabar paprašysiu, kad ponas Vistisen pratestų pirmininko darbą ir e, suteiktų žodį pranešėjo tiems keturioms minutėms. Dėkoju. Pirmiausia, noriu padėkoti pas, e, už pastabas, už kritinės mintis. Sakėte, kad kai ką galima pagerinti, kai ką pat, praplėsti. Ir Norėčiau padėkoti už visus pasakymus, visų frakcijų atstoms. Taip pat norėčiau kai ką šiek tiek paminėti konkrečiau ir galvoju, kad per ateinčią savaitę mes galėsime padirbėti tose sityse. E, beveik visi minėjote susirūpinimą keliančią padėtį Venezuelą, pritariu tam, mes jau parlamente pasarosiomis savaitėmis kalbėjome apie tai. E, aš rengdamas tekstą pirmiausiai galvoju, kad reikia nepamiršti, jog bus rezoliucija, kad buvo rezoliucija dėl Venezuelos patvirtinta pastarosiomis savaitėmis. Ir e, didžioji dauguma pritarė ir mes dabar turime apsispręsti dėl galutinių kriterijų, e, kuriais vadovausimės, e, kalbėdami apie strupnimą keliančią situaciją toje šalyje. Taigi aš galvojau, kad reikia galvoti apie tai, kad vyksta dėrybos, kas yra svarbu parlamentui ir e, reikėjo apsispręsti, kaip paminėti šį klausimą mano pranešime. Daug kas buvo paminėta, labai aktualūs dalykai išsakyti ir aš norėčiau trumpai pakomentuoti porą iš jų. Aišku, reikia kalbėti apie padėtį, mm, apie korupciją, teisingumo problemas, apie spaudos laisvę, tai svarbu taip pat buvo kolegų paminėtas Meksikos atvejais, Kubos e, aktualumas, e, vidinės problemos ir aišku padėtis Meksikoje, nes ši šalis yra nepaprastai svarbi mums visiems. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad aš pritariu tam požiūriui, E, kurį išsakė kolega e, Ernestas Urtasun, mes turime bendrai e, veikti įvairiose tarptautinėse formuose, nes Latino Amerika yra mūsų strateginė partnerė, pavyzdžiui, jungtinėse tautose galėtume dirbti kartu ir galėtume tikėtis ir tikimės dirbti kartu nes mūsų ne tik požiūris, vizija e, bendras yra, bet ir mūsų darbo tvarkė bendra ir institucinė, ekonominė, politiniai santykiai turėtų leisti mums tai plėtoti, reikia pasitelti taip pat institucinės priemonės, kurias turime. Dabar dėl e, darbų kalendoriaus. Mes galvojame, kad šį rudenį, kaip jau e, buvo pasakyta, yra daug klausimų darbo atvarkėje. Mes tikimės, kad prieš aukščiausio SELAK lygio sutikimą bus patvirtintas pranešimas ir kad e, komisija po SELAK aukščiausio lygio sutikimo paskelbs savo komunikatą. Baigdamas dar norėčiau pasakyti, kad, ką žino kolegos jau, kad iš tikrųjų trūksta tam tikrų dalykų, tas yra aišku, bet taip pat žinote, kad mes negalime pernik plėstis, nes yra apribotas teksto dydis ir e, regioniai ryšiai, e, visa tai, kas vyksta Latino Amerikoje, tą visą sunku talpinti į penkis puslapius. Bet e, tikrai labai dėkuoju visiems už pastabas, nes aš noriu Jūs patikinti, kad juos atsižvelg, jas atsižvelgsiu. E. Dėkuoju pranešėjui. Norėčiau informuoti, kad pakeitimus galite teikti iki gegužės 11.12 valandos. 20 darbuotojas klausimas, kiti klausimai, kitų klausimų nėra. Kitas posėdis gegužės 29-30 dienomis. Baigėme šitą posėdį, o dabar visi periname į e, seminarą.